meine Damen und Herren, wir nehmen unsere Beratungen von heute Morgen wieder auf und ich Ponios ir ponai, tęskime mūsų posėdį. Malonu pasveikinti komisijos narę, ponę Taisom, atsakingą už užimtumą, socialinius reikalus ir gebėjimą. Pirmą kartą nelankosi mūsų komitete. Norėčiau pasakyti, kad ponia Martina Dlabajova mm, kalbės ir taip norėčiau vadinti Lianai Ivanovai ir ponui Kraft iš komisijos. Gerbiam komisijos narė Taison, pirmiausia, jums suteiksiu žodį, jūs galite įžanginę kalbą pasakyti, įžanginės pastabas, o toliau mes, manau, turėsime gana įdomią diskusiją. Prašau. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Gerbiamo pirmininkė, gerbiamo pranešėja, gerbiami parlamento nariai. Taip pat audito rūmų atstovai, gerbiami kolegos. Man malonu pirmą kartą susitikti su jumis nuo mano paskirimo, kaip komisijos nariai, ir aptarti, kaip mes leidžiame ES lėšas toje politikos rytėje, už kurią esu atsakinga. Noriu padėkoti ponai Ivanovai, už jos labai aišku ir gerą darbą šioje srityje ir taip pat už gražų mūsų bendradarbiavimą vykusį iki šiol. Aš tikiuosi, kad šis komitetas padės mums pagerinti investicijų kokybę, investicijų, kurias mes dedame į žmogiškąjį kapitalą. Manau, kad galėsime didžiausias naudos gauti iš derindami teisėkuros politiką, finansinės priemonės, galėsime tokiu būdu skatinti darbo vietų kūrimą, nes tai yra svarbiausias iššūkis toje srityje, kuriai aš vadovauju. Aš manau, kad ne viena aš turėsiu to rūpintis ir kaip buvusi parlamento narė, aš pabrėžiu glaudaus darbo su parlamentu darbą, darbo su šio komitetu darbą. Ir aš ketinu pasiremti jūsų uh, E, pagalbą, tikėtis bendradarbiavimo ir paramos. Kaip žinote, aš esu atsakinga už tą politikos rytį, kur spen... E, e, išlaidos ne visiškai atitinka reglamentavimą, bet visuomet mes galime matyti netidėliotinus rezultatus. Audito rūmų metinė ataskaita ir deklaracija tai patvirtina. Išvada iš, tai, tai yra gana akivaizdi. Mums reikia išlaikyti ir dar labiau pagerinti taisyklių laikymasi, naudojantis 2013-2020 metų reglamentavimo sistema, optimizuoti mūsų finansavimą. Leiskite man trumpai apžvelgti šios aspektus. Dėl atitikties. Aš ketinu pasiremti e, tą patirtimį, kuri e, sukaupta pasraisiais metais užimtumo srityje. Taip pat aš remsiuosi ir teisingumo teismo sprendimais. Mes turime užtikrinti su valstybės narėmis, kad būtų tinkamai gyvendinamos esamos taisyklės ir toliau būtų gerinama valdymo ir kontrolės sistema. Aš visiškai pritariu auditorumams, kad e, valdymo institucijos toliau turi identifikuoti ir šalinti netinkamas išlaidas ir šis rytis turėtų būti stiprinama. Taip pat komisija nuolatos teikia valstybėms narėms pagalbą ir gairės. Pagalba ir gairės skirtos pagerinti pirmojo ligmens verifikavimo sistemas. Mes jau baigiame išsames gairias šioje srityje, apimant naują programavimo laikotarpį ir taip pat pasiremėme praėjusio laikotarpio patirtimi. Dėl e, duomenų, kai kalbam apie likutinės paklaidas, mes pasirūpiname, kad visi būtini patikrinimai būtų atlikti ir kad nacionalinių institucijų pateikiama informacija būtų tiksli, išsami ir patikima. Antra, Nors aš tvirtai esu įsitikinusi, partnerystės nauda ir bendradarbiavimo nauda, taip pat čia turi būti ir tam tikras įtikinamas elementas, kuris leistų koreguoti situaciją. Reikia numatyti koreguojančias priemonės, kai to reikia. Ir aš laikysiu e, tos pačios griežtos politikos, tai yra nutraukti mokėjimus ir sustabdyti programas, kaip ir prieš mane dirbusi šioje srityje ir bus taikomas, taikoma įgrinoji koregavimo priemonė, kai to prireiks. Nuo 2014-2020 metų laikotarpis yra galimybė iš tiesų pasinaudoti su paprastinimo galimybė. Ir aš pasistengsiu padaryti viską, ko tik reikės, skatindama valstybės narės maksimizuoti visas galimybės, kurios leistų supaprastinti sistemas ir taip pat pasinaudoti supaprastinomis išlaidų galimybėmis. Šis požiūris buvo nuolatos diegiamas valstybėse narėse, sudarant partnerystės sustarimus ir veiklos programas. Be to, komisija nuolatos teikia būtiną pagalbą nacionalinėms institucijoms, siekiant palengvinti pasirengimą ir įgyventinimą supaprastintų išlaidų galimybių. Mes pateikėme jums neseniai išleistų gairių dėl supaprastinimo, kad valstybės narės galėtų visapusiškai išnaudoti šią galimybę, kurią siūlo nauji teisės aktai. Ir galiausiai visur galima gerinti dalykus, todėl aišku, kad kai kurios valstybės narės patiria didesnius sunkumus tinkamai panaudoti lėšas nei kitos. Todėl aš manau, konkrečiau dirbti su tomis valstybėmis narėmis, kurios patiria sunkumus ir padėti joms pasiekti pažangos šioje srityje. Pirminkė, dabar leiskite pereiti prie veiklos rezultatų. Žinau, kad šis klausimas yra labai svarbus jūsų darbo atvarkėje. 2007-2013 metų laikotarpiu mes nelabai galėjome įtikinamai pademonstruoti savo investicijų konkretus re rezultatus. Iš dalies tai susiję su ataskaitų tiekimo sistema, kuri yra nepakankama, kad būtų galima laiku ir gauti informaciją ir kad ta informacija būtų išsami. Aš tikiuosi, kad ekspost vertinimas, kuris šiuo metu vyksta ir kuris bus užbaigtas iki šių metų pabaigos, parodys, kad Europos socialinis fondas buvo tinkamai naudojamas, padedant mūsų piliečiams pastaraisiais krizės metais. Tačiau aš manau, kad dar daugiau galima pasiekti, kai kalbama apie 10 milijardų eurų ir daugiau investicijų per metus. Mano įgaliojimo tikrasis iššūkis yra užtikrinti ir pademonstruoti didesnį pozityvų poveikį vietose. Naujai teisės aktai suteikė reikiamas paskatas, sąlygas, programavimas yra labiau sutelktas į pagrindinius politikos prioritetus, į išteklių koncentravimą ir ratai yra, rezultatai yra siekiama remiantis pagrindiniais tikslais ir laiku teikiamomis pateik, patikimomis ataskaitomis. Jeigu visos tos naujos priemonės ir taisyklės bus įgyvendinamos, mes tikrai galėsime pasiekti mentaliteto pokytį. Ir tuomet mąstymas pasikeis nuo to, kiek daug mes išleidžiame, prie to, ką mes pasiekėme tomis išlaidomis. Mes ketiname dirbti glaudžiai su visiemis, padėti jums pasinaudoti naujomis galimybėmis, siekiant naujų rezultatų, orientuotis į gerus rezultatus. Ir kad visos valstybės narės galėtų geriau e, mums, mus informuoti apie pasiektus rezultatus. Mes daug investavome į sudarytas naujas programas siekiant užtikrinti, kad išlaidos būtų išleidžiamos ten, kur jų labiausiai reikia. Dabar aš norėčiau, kad mano, taip pat norėčiau, kad mano tarnybos tikrintų gyvendinimo kokybę ir kad tai vyktų nuolatiniu pagrindu. Nauja privaloma e, kontrolės sistema e, yra dėgiama ir prireikus būtų laiku atliekami pakorgavimai, kaip išleidžiami pinigai. Gerbimi nariai, noriu baigti pasidalydama su jumis E, savo įsipareigojimų laikytis visiško netoleravimo politikos sukčiavimo atvejais. Mes esame girdėję informacijos ir turime domenų apie netinkamą Europos e, struktūrinių fondų e, panaudojimą. Ir tai labai pažeidžia sanglaudos politikos svarbą mūsų piliečių akise. Aš užtikrinu glaudų bendravimą su sukč... kovos su sukčiavimu tarnyba ir kai tik bus nustatyti e, galimi sukčiavimo atvejai, iš karto apie juos pranešti ir e, su jais kovoti. 2014-2020 metų reglamentai reikalauja, kad valstybės narės labai išsamei įvertintų sukčiavimo riziką ir parengtų planus, kaip su tuo bus kovojama. Aš iš savo pusės tai pasistengsiu ištikrinti, kad ši veikla būtų vykdoma labai rimtai. Pateikiamos e, išsamės gairės, kovos su sukčiavimu seminarai e, buvo surinkti valstybėse narėse ir vis daugiau valstybių narių pradeda naudoti arachnę, informacinių technologijų priemonę, kurio paskirtis e, sukčiavimo prevencija ir kova su ja. Dėkuoju išdėmesi. Aš Esu pasirengusi išklausyti jūsų pastabų ir atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Ivanovai, auditorumo atstoviai. Ačiū pirmininkė, gerbiama komisijos narė, gerbiami nariai, ponios ir ponai. Kaip buvusi šio komiteto narė, Galiu pasakyti, kad man visada labai malonu čia lankytis. Dabar jau kaip šeštos skyriaus ataskaitai steikianti narė. Ir šiandien aš pristatysiu Jums auditorumų išvadas ir rezultatus dėl užimtumo ir socialinių reikalų srities. Taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai Tyson už tai, kad jie atvyko šiandien pas mus ir palinkėti jai sėkmės. Vadovaujant ES užimtumų ir socialinių reikalų e, sryčiai, aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas bus ir toliau vaisingas. 2013 metais ES išlaidos socialinės srities sudarė 60,2 milijardus eurų. Tai yra 20 procentų padidėjęs skaičius lyginant su pernai. Šis finansavimas pagal bendrą valdymą komisijos ir valstybių narių buvo skirtas per Europos socialinį fondą ir tai yra 95 procentai visų išlaidų šioje politikos srityje. Visi audito rūmų E, kontrolės rezultatai rodo, kad padėtis išliko e, stabili. 82 transakcijos yra įvertintos. 1,5 ir 1, tarp 1,5 ir 4,7 procentų. Ir paklaida buvo vertinta 3,1 procentų. Ir tai yra virš 2 procentų materialumo lygio. Auditorumai taip pat paskaičiavo klaidų dažnumą. 2013 buvo 27 procentai, tai reiškia 50 iš 82 sandorių buvo sandorių buvo padaryta klaidų. Toliau dėl klaidų tipo. Šeštas skyrius e, demonstruoja tam tikrą lentelę, kur yra matomas tipiškiausios e, klaidos. Pirmiausia, aš e, noriu pažymėti neteisėtas išlaidas. Praeisiais metais, šalti, kaip ir praeisiais metais, pagrindinis klaidų šaltinis tai buvo neteisėtos išlaidos susijusios su administravimo, išlaidomis, išlaidomis darbuotojams ir taip toliau. Iš 182 sandarių 28 tokios klaidos aptiktikos ir tai sudaro 90 procentus visų kiekybiškai vertinamų klaidų. Tokių klaidų pavyzdys yra nedalyva, neteisėtas dalyvavimas mokymuose, per nelikdėlės išlaidos darbuotojams skirtos ir kitos. Kitas klaidų šaltinis yra viešųjų pirmikų taisyklių nesilaikimas. Kaip žinote, užimtumo ir socialinios politikos srityje mm, mažiau padaroma klaidų, lyginant su kitomis politikos kryptimis, dėl e, išlaidų pobūdžio. 2013 iš 82 sandorių buvo padaryta klaidų, į 11 iš jų mes ap, ap, radome klaidas. Tai yra 71 procentas visų kiekybiškai vertinamų klaidų ir tai yra daugiau nei 70 procentai įvertinamų klaidų. Tai yra reikšmingas sumažėjimas lyginant su ankstesniais metais, kai e, klaidų lygis sudarė 26 procentus. Pažeidimų pavyzdžiai susijęs su viešųjų pirkimų sritimi ir nesilaik, tai yra nesilaikimas vienodo traktavimo, tuomet, kai paslaugos buvo užsakomas už pagrindų sustarimo ribų. Šiais metais į savo skrisnėmės įtraukiame naują dalį susijusią su perteklinėmis išlaidomis Europos biudžetui, kurios yra susijusios su nepakankamai aiškiu teisiniu pagrindu ir tai gali būti laikoma kaip neteisėtų dalykų, kaip pažeidimu. Septynis atvejus mes nustatėme 2013 metais keturiose valstybėse narėse, kurios yra susijusios su e, perdėtai dėliais mm, atlyginimais, perdėlėmis išlaidomis iš ankstinio apmokėjimų. Nepaisant e, to, kad tie atvejai įrodo ne, neefektyvų Europos lėšų naudojimą, jos nepriklauso kiekybiškai vertinom klaidom ir nedaro poveikio e, klaidų lygiui. Kai audito rūmai įvertino e, e, valdymo veiklą, mes radome, kad 13 klaidų iš 30 atvejų nacionalinės e, institucijos turėjo pakankamai informacijos iš galutinių naudos gavėjų, iš įvairių patikriukų, patikrų, kad galėtų imtis prevencijos, nustatyti ir imtis priemonių prieš tokių klaidų padarimą. Ta informacija buvo panaudota ištaisyti tokioms klaidoms ir šešto, jeigu būtų tinkamai tokios klaidos užkirstos jiems e, kelias, tai 1,3 procentai klaidų e, lygis būtų mažesnis. Auditorumai taip pat nustatė, kad septyniams sandoriams trijose valstybės narėse nacionalinės institucijos nustatė labai rimtus pažeidimus viešųjų pirkimų srityje ir nustatė konkrečius e, korekcinės priemonės projektų lygių. Tos sritis nebuvo įtrauktos į klaidų lygio apskaičiavimą, nes jos buvo nustatytos prieš pranešant apie tai auditorumams. Kitas svarbus mūsų darbo aspektas yra kontrolės sistemos kontrolė. Tai buvo atlikta kartu su e, RDF ir sanklaudos fondais ir su veiklos programų e, kontrolės institucijomis rezultatai yra penktame skirsnė pristatyti. Komisija atliko audito institucijų e, patikrą, išnagrinėjo kontrolės sistemas ir tos kontrolės sistemos įvertinos kaip iš dalies veiksmingos. Ponios ir ponai, remiantis 2013 metų rezultatais, audito rūmai parengė šešias rekomendacijas komisijai Dvi iš jų yra įtrauktos į penktą skirsnį, kur aš jau jums pristačiau. Pirma rekomendacija yra susijusi su pirmo ligmens patikromis. Mes rekomenduojame, kad komisija stebėtų tuos uh, silpnumus, silpnas vietas, kurios yra nustatytos uh, valdymo srityje. Mes e, prašytume sustiprinti patikrinimus dėl viešųjų pirkimų uh, taisyklių laikymosi. Uh, Antra rekomendacija, e, tiek penktas, tiek šeštas skirsnis ir tai kalbam apie likutinį klaidų lygį. Ir mes rekomenduojame, kad komisija turėtų metinės veiklos ataskaitoje turėtų patvirtinti, kad jinai atliko tinkamus patikrinimus, siekiant užtikrinti, jog likutinė paklaidų norma e, yra, susi, yra pagrista Mm, rezultatais ir, ir korekcijomis. Kiti, e, trečia ir penkta rekomendacijos susijusios su papildomomis e, klaidomis, su išpūstais, per, išpūstomis personalo e, išlaidomis ir panašiai. Mes rekomenduojame, kad komisija nuosekliai atskleistų savo metinėme veiklos, metinėse ataskaitose veiklos priežastis, kodėl nėra mm, tam tikrų rezervacijų daroma arba kai yra galima siekti mažesnio finansinio poveikio ir taip pat, kad būtų siekiama gerinti audito strategiją. Ponios ir ponai, mes tikimės, kad šios rekomendacijos bus naudingos šio komiteto darbui, taip pat Europos komisijos veiklai ir kad jos padės dar labiau pagerinti uh, Europos socialinio fondo lėšų tvarkymą ateityje. Pirmininkė, komisijos narė, gerbiami komiteto nariai, dėkuoju uždėmesi. Ja, besten dank und damit erhält. Labai ačiū. Pone Labajeva, pranešėja, prašom. Ačiū, pone pirmininkė. Dėkoju komisijos nariai ir jos kolegoms, kad atvyko pas mus, kad atsakė visus mūsų klausimus ir kad taip atvirai atsakė į mūsų užduotus klausimus. Taip pat labai norėčiau padėkoti poniai Ivanovai už puikų pristatymą ir rekomendacijas. Aš tiesiog norėčiau pasidalinti savo nuomonę ir pridurti keletą dalykų. Norėčiau padėkoti poniai Gresliai. Manau, kad puikia mintis kad ji dalyjasi klausimų rezultatais įvairiuose komitetuose. Aš galiu pasakyti, kad dirbu ir užimtumo komitete, ir šiame komitete man labai naudinga gauti tokią informaciją iš įvairių pusių. Taigi aš esu už ją labai dėkinga. Taigi labai trumpai e, įvadas ir po to pereisiu prie konkrečių klausimų. Parama socialiniai veiklai iš bendrų ES finansinių šaltinių yra Europos dvasios dalis. Tai yra Europos socialinio modelio dalis, nepaisant to, kad socialiniai dalykai yra valstybių narių kompetencija. ES socialinė politika dėmesį skiria esminiam bendram tikslui. Tas tikslas nuolat kito - socialinės problemos yra išsprendžiamos, tačiau jas reikia spręsti atsižvelgiant į darbo rinkos padėtį ir į bendrus ekonomikos iššūkius. Siekiant tvarių socialinių problemų sprendimų, mano nuomonė, reikia optimizuoti darbo rinką ir padaryti ją veiksmingesnę. Čia reikia kalbėti apie lankstumą, apie atvirumą, bet žinoma taip pat ir apie švietimą, apie švietimo ir darbo rinkos sąsają, mokymo įstaigų ir verslo įmonių sąsają. Aš manau, kad mes turėtume kur kas tiksliau vertinti tokios politikos pasiekimus ir rezultatus. Mums reikia geriau įsigilinti ir į pačius rodiklius. Pagal mūsų turimus duomenis E, socialiniai ES remiami projektai tampa veiksmingesni. Klaidų lygis dabar yra mažesnis nei kad ES vidurkis ir aš tuo labai džiaugiuosi. Tačiau man svarbiausias yra galutinis poveikis. ES vis dar susiduria su didžiuliu nedarbo lygiu. Rizika yra didžiulė. Aš ypatingai kalbu apie jaunimo nedarbą. Vis dar yra atsilikusių regionų ir gyvenamųjų vietų, taigi skirtumai tarp skirtingų regionų yra nemaži. Taigi problemos yra bendros ir manau, kad mes turėtume jas spręsti bendrai ir racionaliai, kaip tik apie tai šiandien ir kalbame. Kokiegi yra esminiai klausimai? E, socialinės problemos ir bendresni ekonomikos iššūkiai mums reikia atskirti socialinės problemas ir darbo rinkos socialinės problemas. Čia turiu omenyje ir tam tikras negalios formas. Kalbant apie e, socialinės problemas, kurios kyla dėl darbo rinkos problemų, paprastai mes sprendžiame jas sudėtingai, bandome ieškoti sprendimų darbo rinkoje, taip pat norime keisti švietimo sistemas ir tinkamai siekiame parengti mokyklą baigiančius asmenis. Žinoma, kad rezultatai turi būti vertinami pasitelkiant ekonominius rodiklus, tačiau socialiniai projektai, kurie yra skirti kitoms gyventojų grupėms, yra matuomi pagal paslaugos kokybę. Čia jau negalimas joks ekonomikos vertinimo rodiklis. Trečias dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra ES lėšų paskirstimas ES pagal šalis. Labiau išsivyščios valstybės narės įsisavina didesnį e, socialiai orientuotų projektų lėšų dalį, lyginant su mažiau išsivyščiamis šalimis. Mano nuomonė, tai yra tam tikra paradoksali situacija. Taigi aš manau, kad mes turėtume kalbėti apie du svarbius tikslus. Pirma, turime spręsti, teisingai spręsti socialinės problemas, o antras, ES lėšas turime kaip galima efektyviau ir veiksmingiau paskirstyti. Aš dabar norėčiau pereiti prie labai konkrečių klausimų. Ir pažvelgti į šį skyrių iš užimtumo pusės. Aš norėčiau kreiptis į užimtumo generalinį direktoratą ir paklausti apie veiklas, kurios gali prisidėti prie ES 2020 tikslų pasiekimo. Aš norėčiau paklausti, kuriuose sritise būtų galima dirbti veiksmingiau, kad būtų pasiekti ES 2020 tikslai. Ar jūs manote, kad jaunimo įdarbinimo iniciatyva ir jaunimo garantijų sistema gali būti sėkmingai įgyvendinta? Man šis klausimas yra labai svarbus. Taip pat turiu klausimą ir susijusi ir su klaidomis. Užimtumo generalinis direktoratas ėmėsi priemonių valstybėse narėse, kuriuose buvo padaryta per pastarosius metus daugiausia finansinių koregavimų. Yra trys tokios valstybės, jūs jas paminėjote. Taigi aš norėčiau paklausti, kodėl tokia sudėtinga situacija yra susidariusi tose trijose valstybėse narėse. Kitas mano klausimas yra įsisavinimo lygis. Įsisavinimo lygis yra gan žemos tokiose šalise kaip Rumunija, Slovakija ir kitos. Jūsų pateiktose atsakymuose raštu tos valstybės yra paminėtos taip pat ir ES lėšų įsisavinimo lygis. Taigi aš norėčiau paklausti, kodėl lėšų įsisavinimo lygis valstybėse narėse taip skiriasi. Taip pat turėjau ir keletą kitų klausimų, bet gal paliksiu juos vėlesniam laikui. Dabar norėjau padaryti bendro pobūdžio įžangą, o vėliau gal perėsiu prie konkretesnių klausimų. Bet noriu pažymėti, kad labai džiaugiuosi dalyvaudama šiuose diskusijose ir džiaugiuosi tuo, kad galiu šiame komitete pasinaudoti e, savo kaip e, užimtumo komiteto narės e, sukauptą patirtimį. Dėkoju. Pone komisarė, prašom. Um, yeah, thank you, Chair. I'll, uh... Ačiū. Pirmininkė, atsakysiu gimtają olandų kalbą, kadangi užtikrinamas vertimas, žinau, kad vertėjai dirba puikiai, taigi pasinaudosiu jų teikiamomis paslaugomis. E, tai taip pat parodo, kaip gerai mes panaudojame ES lėšas. Taigi, ponė pranešėja dėl jūsų klausimų. Šitie klausimai yra labai svarbus. Pirmiausia, dėl pačios politikos. Pirmasis jūsų klausimas buvo susijęs su turimomis lėšomis ir tuo, kaip užtikrinti, kad 2020 e, tikslai būtų pasiekti ir tai būtų padaryta veiksmingiau. Žinoma, kad mūsų turimos e, generalinėme direktorate lėšos yra ribotos. Taigi mano atsakymas jums galėtų būti toks. Mes turime siekti ES 2020 tikslų, sutelkdami investicijas aiškiau ir tiksliau. Mes turime lėšų, tačiau turime labai atsargiai apskaičiuoti ir numatyti išlaidas. Žinome, kad kai kurios valstybės susiduria su deficitinė situacija, yra ir įsiskolinimu, tačiau mes turime lėšų, kad galėtume padaryti tinkamos pažangos. Mes turime kurti darbo vietas. Žinoma, ir Europos socialinis fondas čia gali labai padėti. Žinoma, kad yra ir jaunimo nedarbo problema. Tai yra labai svarbi mūsų žimtumo programos dalis. Mes jau esame investavę nemažai siekdami sumažinti jaunimo nedarbą visoje Europos Sąjungoje. Mus jaudina jaunimas, kurie nesimoko, nesilavina ir neturi darbo. Mes norime, kad Europos jaunimo garantija būtų pritaikyta kaip galima veiksmingiau, kad kuo daugiau jaunų asmenų dalyvautų darbo rinkoje. Yra nuostatų, kurios turėtų paskatinti jaunuolius ilgiau mokytis mokykloje, kad jie nemestų mokyklos neįgyję tinkamų kvalifikacijų. Tokiu būdu jie būtų tinkamiau pasirengę darbo rinkai. Mes taip pat esame pasirengę investuoti į kovą su skurdu. Tai yra visą ES apimantis klausimas ir mes siekiame, kad į šią sritį būtų nukreiptos didesnės pinigų sumos. Taip pat būtina pasirūpinti, kad valstybės narės tinkamai panaudotų šias lėšas. Žinau, kad mes išgyvename ekonomikos nuosmukį, daugelis žmonių nuskurdo, netekia darbo vietų, žinoma, rezultatų labai gerų nepasiekiame bet e, aš galiu pasakyti, kad žinoma, kad čia yra erdvės tobulėjimui. Akivaizdu, kad yra didelių problemų, kurios būtino spręsti. Naujas programavimo laikotarpis nuo 2014 iki 2020 metų bus svarbus tuo, kad mes sutelksime dėmesį į prioritetinius tikslus valstybėse narėse. Mes norime, kad valstybės narės tinkamai apibrieštų prioritetus ir vėliau bus rengiamos rekomendacijos konkrečioms valstybėms narėms. Valstybės narės turi numatyti prioritetus, jie turi būti mums žinomi, valstybės narės turi keistis, keisti programas, vadovaudamas naujų programavimo dokumentų ir valstybės narės turi būti mums atskaitingos. valstybės narės turi prisimti įsipareigojimus ir jų laikytis, atitinkamai išleisdamas joms skiriamas sumas. Taigi mes turime užtikrinti finansavimą programoms, o valstybės narės turi būti atskaitingos, kad numatytos politikos būtų gyvendinamos tinkamai. Taip mes galėsime pasiekti geresnių rezultatų ir apskritai bendros pažangos. Žinoma, yra skirtumų tarp valstybių narių, bet e, bendrai tariant, galima pasakyti, kad bendras požiūris yra mus tenkinantis. Pone Ivanova tą taip pat minėjo. klaidų lygis mažėja, praėjusiais metais jis šiek tiek sumažėjo, lyginant su 2012 metais, aš tikiuosi, kad tokia tendencija tęsis ir ateinančiais metais. Žinoma, aš šias pareigas pradėjau eiti neseniai, tačiau mano tarnyba, mano nuomonė dirba labai puikiai ir aš esu įsitikinusi, kad galėsiu jais pasitikėti. Europos socialinis fondas, manau, jau dabar yra pasiekęs neblogų rezultatų ir rodikliai jo, šio fondo lyginant su kitais fondais yra kai kuriais atvejais net geresni. Pone Ivanova kalbėjo apie bendrą valdymo principą ir apie klaidas, kurios buvo nustatytos vėliau negu kad turėjo būti nustatytos tokiu atveju tos klaidos nebuvo pastebėtos e, laiku, nebuvo jas atšvilgta darant paskaičiavimus ir vertinimus. Ir tai buvo pastebėta tik tuo metu, kai audito rūmai atliko savo tikrinimus. Taigi mes galime tobulinti savo veiklą ir galime sumažinti dar labiau klaidų lygį. Manau, kad valstybės narės pačios turėtų nustatyti daugiau klaidų ir aš manau, kad mes galėsime pasiekti 1,8 procentų lygį. Žinoma, mūsų tikslas, tolimesnis tikslas bus dar labiau mažinti šį lygį ir žinoma, mes galime mokytis tik iš savo klaidų. Valstybės narės turėjo nustatyti daugiau klaidų, tą jau pasakiau, Tačiau mes, kaip ES, taip pat žiūrime į savo vykdomą politiką, į tai, į kurias sritis, kur turime investuoti, kur esama daugiau problemų ir kaip valstybės narės turėtų patobulinti stebėsenos sistemą. Tose sritise, kur problemų yra daugiausia, bandoma skirti daugiau žmogiškųjų išteklių, bandoma pasirūpinti, kad būtų veikiama ir dirbama pagal taisyklės, pagal patikimo finansinio valdymo e, taisyklės, e, darbuotojai dalyvauja mokymuose, yra keičiamasi geriausios praktikos pavyzdžiais, e, vyksta mokymai skirti sukčiavimo klausimams, analizuoti audito sistemoms, aptarti, taip pat mokomasi, kaip nustatyti klaidas, kaip gerinti maržas. Visa tai yra daroma ir žvelgiant į ateitį aš galiu pasakyti, kad mes turime įdėkti šią geriausią praktiką naujojo programavimo laikotarpiu nuo 2014-2020 metų. Aš manau, kad mūsų tarnybos yra pasirengusios tą padaryti. Buvo dar vienas klausimas susijęs su įsisavinimo lygiu. Žinoma, jis yra skirtingas lyginant valstybės narės. Atrodo, kad kai kurioms valstybėms narėms buvo sunku atlikti vertinimo ir patikrinimo programas dėl konstitucinės sąrangos sistemų, pavyzdžiui, Ispanijoje dėl autonominių regionų kilo e, tam tikrų problemų kai kuriuose srityse. Jeigu regionai netlieka numatyto darbo, tai federaliniu lygiu žinoma tos tas įsisavinimo lygis ir klaidų lygis yra nustatomas šiek tiek vėliau. Taigi būtina pasirūpinti, kad skirtos lėšos būtų panaudojamos tinkamai. Reikia rūpintis, kad įsisavinimo lygis auktų. Labai svarbu mums yra jaunimo nedarbo programos. Jose būtina didinti lėšų įsisavinimo lygį Mums reikia paremti tuos, kurie dirba konkrečioje vietoje valstybėse narėse. Mes turime pasirūpinti, kad tie žmonės, kurie dirba valstybėse narėse, susiburtų, kad galėtų keistis e, pažangę praktiką, kad galėtų aptarti metodologijos galimybės. Aš manau, kad daugelį sunkumų galėtų išspręsti būtent tie praktiškai dirbantis asmenys. Aš tikiuosi, ponė pirmininkė, kad atsakiau į man užduotus klausimus. Der Ausschuss bedankt sich natürlich auch für die Beantwortung unserer. Komitetas labai dėkoja už atsakymus į klausimus raštu. Toliau kalbės ponas Valiai. Dėkoju, pirmininkė. Dėkoju ir komisijos atstovai atstoviai. Atsiprašau, kad esu nusisukęs nuo jūsų, bet turiu kalbėti į mikrofoną. Dėkoju už tai, kad atsakėte į klausimus. Taip pat noriu pasakyti, kad žinoma, socialinis fondas yra labai svarbus taupimo politika atsiliepia ES valstybėms narėms, taip pat įtakojo nacionalinius biudžetus. Man atrodo, kad stimulas būtinas, norint e, kurti darbo vietas valstybėse narėse. Ir e, tai vyks ir socialinio fondo kontekste, taigi lūkesčiai tikrai dideli. Noriu paklausti štai ko. Ar komisija yra įsipareigojusi analizuoti e, rezultatus, taip pat investicijų gražą, ar ketinate tai atlikti, ar galbūt atlikote e-, ekonominę prasme, finansinę prasme, ar tai darėte atskirai nuo valstybių narių, ar darėte kartu su jomis. Man atrodo, būtų labai naudinga pažiūrėti, ar socialinis fondas e, atneša pridėtinės vertės. Visą laiką labai naudinga skaičiais pagrysti teiginius. Dar vienas konkretus klausimas, kurį pateikiau raštu dėl Italijos. Italijoje daug zonų, ypač pietuose, nesugeba veiksmingai panaudoti paramos lėšų. Ir dėl to reikia gerinti ir dar labiau apmokyti administracijos pareigūnus. Ar buvo sakyta, kad bus siunčiami darbuotojai iš ES, kad apmokytų pietų Italijos administracijos pareigūnus. Tačiau, aišku, reikia tos mokymų kursus parengti pagal atitinkamus konkrečius reikalavimus. Taip pat yra konkrečių atvejų, konkrečių sričių, kuriuose kyla tie sunkumai ir į tai reikia atsižvelgti. Aišku, ir visuomenės nuomonė yra labai svarbi, ji e, e, labai nukenčia, jeigu kas nors veikia netinkamai. Ir Ar valstybė narė ar komisija turėtų tuo labiau rūpintis? Galbūt jūs turėtumėte pristatyti tam tikras priemonės, drausinės priemonės tiems, kas netinkamai įgyvendina reglamentą ar paaiškėjo, kad buvo kažkoks finansinis sukčiavimas. Ką daryti, kad būtų ištaisyti netitikimai ir tos problemos. Žmonėms Italijoje tai rūpi. Yra 47 atskiri įtariamo sukčiavimo atvejai kaip buvo išnau, išvaistomi nacionaliniai ir ES e, pinigai. Tai tiek norėčiau jūsų paklausti. Taip, čia buvo kalbėta apie jaunimo garantijų fondą. Ir aš tikrai norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį į tai, nes Italijos žurnalistai labai domisi šiuo atveju Jie mano, kad iš principo tai yra labai svarbu, tačiau bent jau mm, pagal mūsų turimą informaciją, e, Pietų Italijoje dabar jaunimo nedarbas yra 50 procentų, todėl piliečiai labai daug tikisi iš ES paramos, jie tiki šią iniciatyvą ir mano, kad pinigai dabar panaudojami netinkamai ir nukreipiami uh, į kitas išlaidų sritis. Jau ir taip turime pakankamai problemų su euroskeptikais, o jeigu tinkamai valdytume šias paramos lėšas, tai padėtume pietų Italijos žmonėms. Taigi norėčiau sužinoti apie tai. Taip pat kokius instrumentus turite, kad įvertintumėte rezultatyvumą. Dėkoju. Na, uh... Grįžtame prie jūsų komisijos atstovę. Ačiū pirmininkė. Tikrai klausimų buvo daug. Ponas Valį kalbėjo apie užimtumą ir investicijų gražą. Tai yra vienas svarbiausių klausimų. Mes juk norime sumažinti nedarbą, padidinti produktivumą, daugiau žmonių pritraukti į darbo rinką ir į tai mes investuojame. Taigi, ko pasiekėme per mm, pastarai laikotarpį? Na, tai įvertinti nelengva, e, kalbant apie nedarbo skaičius, kadangi vyksta ekonominė recesija. Taigi, gali būti taip, kad dėl to, ką pasiekė Europos socialinis fondas, galbūt sušvelninome patį, pačią smarkiai didžiausią ekonominės recesijos įtaką. Mes įgyvendinome mm, programas skirtas ilgalaikiam nedarbui ir jaunimo nedarbui mažinti. Ir dabartiniai skaičiai 2007-2012 metams yra tik o 2013 dar neprieinami skaičiai yra. E, Europos socialinis fondas e, finansavo paramą daugiau nei 90 milijonų žmonių Europos Sąjungoje ir padėjo jiems pagerinti savo situaciją darbo rinkoje. Jie, jiems pavyko surasti darbą ar pagerinant jų įgūdžius e, arba per kokiu nors agentūrų pagalbą. 19, atsiprašau, 19 milijonų, taigi 19 milijonų yra tikrai neblogas rezultatas. 19 milijonų buvo padėta grįžti į darbo rinką, 3,3 milijonų dirba ir tai yra įrodymas, kad net ir recesijos laikotarpį Europos socialinis fondas pasiteisina. Tai yra tikrai neblogas pasiekimas pusė milijono naujų įmonių, taip pat ES e, socialinis fondas taip pat joms padėjo. Mm, žmonės, kurie anksčiau neturėjo darbo, sugebėjo patys savo susikurti darbo vietą. Kai dėl įsisavinimo normos yra netoligumų, kai kuriuose sritise tas įsisavinimas nėra patenkinamas, Jūs kai kurias rytis minė, ir minėjote, buvo kalbama, kad kai kurios valstybės narės atidžiai e, stebi ir domisi, kaip pagerinti įsisavinimo e, lygį. Labai svarbu išnaudoti visas turimas žinias, e, labai svarbu tinkamai išnagrinėti, kas vyksta vietoje, kokios yra administracinės procedūros, kad galima būtų jas patobulinti ir suderinti Sukčiavimas taip pat e, kartais pasitaiko, kartais pinigai nepasiekia galutinio tikslo, tačiau aš galiu tik pakartoti, kad mūsų tolerancija sukčiavimui yra nulinė ir mes netoleruosime jokių sukčiavimo atvejų, mes juos iš karto perduosime OLAF agentūrai, nes jie kelia pavojų pagarbai Europos Sąjungai. Ir per pastaruosius metus pusė visų Olafui perduotų atvejų buvo nagrinėjama toliau. Ir mes manome, kad kai įtariamas sukčiavimo atvejais, mes atliekame efektyves procedūras. Taigi glaudžiai bendradarbiaujame su Olafu. Taip pat yra ir kitų atvejų, kai pinigai neatsiduria ten, kur turėtų. Ir čia vėlgi turime mm, atsisukti, atsigręžti į savo valdymo procedūras. Aš esu minėjusi kai kuriems kolegoms Europos parlamente, esu jų klausiusi, ar žinote, kiek pinigų apie kiek pinigų, apie kokias sumas mes čia kalbame, nes yra siūloma nuolat iš vienų programų nukreipti sumas į kitas, į lėšas į kitas programas sumažinti, padidinti, visa tai taip lengvai nevyksta. Mes kai tai būtina ir kaip geriausiai kaip tik sugebame atliekame tas korekcijas, o jeigu reikia, pinigų išmokėjimas yra sustabdomas iki kol nebus e, atlikti, atliktos korekcijos. Ir praeitėje netgi buvo tokių atvejų, kai valstybės narės turėjo sugražinti tam tikras išmokėtas sumas. Ir ateityje, man atrodo, mes turėsime tiesiog nubraukti tas, tas, tas sumas, kurioms reikalinga korekcija. Ir man atrodo, tai būtų geriausia sudrausminti valstybės narės ir jų administracijas, kad jos laikytųsi taisyklių. Mes esame griežti, taip. Mm, aš jau ir taip nustebau, kad komisijos tarnybos tokios griežtos, bet dabar pritariu tam. Reikia laikytis tam tikrų taisyklių, kad būtų pinigai išleidžiami veiksmingai ir pasiekiami konkretus rezultatai. Tai yra svarbiausia. Ir grįžtant prie jaunimo nedarbo klausimo. Jaunimo, ne, jaunimo garantijų iniciatyva. Čia metodologija taikoma yra ta pati. Generalinis direktoratas taiko tuos pačius principus. Jeigu procedūros vyksta ne taip, kaip turėtų, mes sustabdome mokėjimus, o jeigu po kurio laiko korekcijos netliekamos, tuomet mes dar griežčiau žiūrime ir apskritai nutraukėme po mokėjimus ir sustabdome programas. Pagal šią jaunimo garantijų schemą skiriamas finansavimas iš ESF iki 2000. 2015 metų, įskaitant ir juos. Ir čia taip pat galioja tam tikros taisyklės. Tačiau įsisavinimo lygis stebėtina nėra toks, koks, kokio tikėjomės. Tam tikrose valstybėse narėse poreikis iš tikrųjų yra didžiulis, tačiau joms reikia visų pirma sukurti tas problemas, o tam taip pat reikia pinigų. Taigi komisijoje mes bandome surasti būdą, kaip padidinti iš ankstinio finansavimo normą, kad galima būtų iš anksto finansuoti programos finansavimą. Auditavimas ir atsiskaitimas būtų tokio paties principo, tačiau tiesiog daugiau lėšų būtų skiriama programos pradžioje. Yra tiek daug darbo neturinčių jaunuolių, kad manome, jog būtų lengviau 2014 ir 2015 taikyti tą iš ankstinio paramos skirimo procesą. Nes jau kelis metus laukiame, laukiame ir per tą laiką e, e, jauni žmonės tiesiog nieko neveikia ir praleido savo progą gyvenime. Taigi ši programa bus e, tvirtinama komisijoje per ateinančias kelias savaitės ir tikiuosi, kad viskas pavyks. Danke, Bart Staats für zwei Minuten, danke. Danke, voorzitter. Uh, mevrouw de commissaris. Dėkuoju. Gerbėjo komisijos narė, pasidalimasis valdymas yra taikomas visose, visiems fondams. Užimtumo generalinis direktoratas pagal audito rūmų rezultatus pademonstravo pačius geriausius veiklos rezultatus. Ir tai rodo didžiulį administravimo lygį ir atsakomybės lygį. Apie tai buvo kalbama atsakant į 28 klausimą buvo stikta informacijos dėl to, kaip ir kokios valstybės narės ir administracijos vykdo veiklą jos turi sustiprinti atsakomybę susijusią su programomis. Mūsų pirmininkas, kaip, pirmininkė, kaip pranešėja, patvirtino, jog yra finansinis reglamentas, kuris reikalauja, kad administracijos laikytųsi tam tikrų valdymo reikalavimų. Biudžeto patvirtin, įvykdymo patvirtinimo procedūrose mes matome politinio pobūdžio pareiškimus, girdime politinio pobūdžio pareiškimus ir politikai politikai galiausiai yra atsakingi už finansavimo gyvendinimą. Tačiau šiuo metu labai daug paliekama atsitiktinumui. Kai kurios valstybės narės tinkamai dirba, tačiau Junktinė karalystė, Danija, Švedija gana, jų rezultatai gana prasti dėl tinkamo lėšų panaudojimo. Ką jūs ketinate daryti konkrečiai siekiant užtikrinti, jog valstybės narės įgyvendintų nacionalinės prievolės tinkamai ir patiktų nacionalinės deklaracijas tinkamai. Ačiū. Taip, aš prisimenu diskusijas programavimo laikotarpiu, kai buvo rengiami teisės aktai naujam programavimo laikotarpiu. Ponas Mūgras, galvoju, dirbo labai e, e, e, energingai šios rytyje. Jūs paminėjote valstybės narės, jis taip pat e, yra sakęs, kad yra konkrečių valstybių narių, kurios nenori nieko apie tai girdėti. Vis dėlto teisės aktuose, reglamente yra naujos prievolės, kurios yra uždedamos valstybėms narėms. Aš už tai labai aktyviai pasisakau ir mano tarnybos taip pat yra sakysius, jeigu norime valstybės uh, iš valstybių narių įsipareigojimų, mes turime pademonstruoti, jog mes taip pat esame prisėmę įsipareigojimų siekti tų tikslų. Mes turite, turime užtikrinti ir patikinti valstybės narės, kad, kad jos turi gauti sertifikatus, tačiau išvengti per nelik didelio biurokratinio mechanizmo kad jos galėtų nustatyti tam tikrą pavojų, tam tikrą riziką ir kad būtų tinkamai gaunami ir panaudojami pinigai, kad būtų tinkamai investuojama. Taigi mes labai aktyviai pasisakome už šią sistemą, už tai, kad reikėtų padidinti atsakomybės lygį tarp valstybių narių. Pačios valstybės narės turi prižiūrėti savo tarnybas ir užtikrinti, kad lėšos buvo tinkamai panaudojamos bet taip kaip e, teisės aktai yra parengti, tai nėra privalomas dalykas. Komisija gali tik tai nurodyti mūsų e, požiūrį, mūsų nuomonę, parengti tam tikras rekomendacijas. Ir valstybės narės turi pademonstruoti geriausios patirties pavyzdžius. Taip pat būtina užtikrinti ir tinkamą auditą vietoje. Mes e, suprantame, kad Tai yra labai svarbus dalykai. Ačiū, aš įtraukiau save į kalbėtojų sąrašą, turiu penkis klausimus. Pirmiausia, duomenų patitikimumas, e, duomenų, kurias patiekė valstybės narės. 56 procentai metinėme veiklos pranešime sako, kad, kad 56 procentai yra patikimi duomenys, o likusi dalis nepatikimi. Tai kelia nerima. 5 procentai yra likutis 50,9 procentai. Kodėl yra tokie skaičiai, kodėl yra duomenys nepatikimi, kalbame apie auditus – Ir aš norėčiau, kad mes sugrįžtume prie rekomendacijų, kurias minėjo ponia Ivanova. Standartiniai koregavimai visada kelia sunkumų. Derekas taip pat dalyvavo tame 10 procentų, 25 procentai kitų duomenų atžvilgių. Kaip mes susidarosime su tomis problemus taikant standartinius tarifus? Toliau antras klausimas Kokios yra pam, pasiekmes Europos struktūriniams fondams? Kokia dalis turėtų būti bendrai finansuojama ir iš valstybių narių, nes buvo kalbama apie policijos apmokymą, mokytojų parengimą. Ar žinote, kokia ta proporcija? Trečias klausimas susijęs su mokėjimu sustabdymu. Reikėtų žinoti, kokia yra dabartinė padėtis. Ir dar vienas klausimas, kurį aš pateikiu kiekvienam komisijos nariui socialinėje srityje. Tai yra Romų klausimas, jaunimas, nedarbas. Kokios lėšos yra skiriamos e, šiom trim kategorijom? Ir paskutinė klausimas 6.5. Punkte sakoma, kad ES yra pasirengusi mokėti daugiau nei valstybės narės. Jeigu pažiūrėtumėt į Rumunijos e, atlyginimus. Ar čia kalbam apie vieną tyrimą ar pakelis tyrimus? Ir taip pat įdomu, kas numatyta daryti ateityje, tuomet, kai Rumunijos atlyginimai padidės. E, wat de betrouwbaarheid betreft, e, mevrouw Gressle, e, voorzitter. Dėl duomenų patikimumo. Jūs patiekėte pati skaičius, taigi jūs žinote juos. Ką mes darome su tais duomenimis, su tais skaičiais? Mes žinome, kad ne visi duomenys, kurios gauname iš valstybių narių, patikimi. Mes bandome peržiūrėti tuos duomenys, tuos skaičius ir užtikrinti, kad jie būtų kiek galima tikslesni. Mes patys savo darbo negrindžiame valstybių narių pateikiamais duomenimis, bandome dar juos patikrinti, bandome gauti duomenų iš auditų, bandome nustatyti rizikos veiksnius. Ir jeigu tokie yra nustatyti, mes tuomet elgiamės labai nedelsiant budriai, reikalavome papildomų duomenų arba duomenų patikslinimų iš valstybių narių, taip pat siunčiame fakto nustatymo misijas, kad vietoje mūsų darbuotojai nustatytų, kokia yra situacija. Žinoma, būtų geriau, kad mes naudotumės bendrą atsakomybę, pasidalinamąją atsakomybę, taip kaip ir yra pasidalinamasis valdymas. Tačiau dėja, kol kas yra taip, kaip yra. Stengiamės suteikti kiek galima daugiau paramos, jeigu trūksta žinių, trūksta apmokymų, bandoma tai pataisyti. Jeigu trūksta žinių, kaip, kaip, taisyti, kaip taikyti ES taisyklės, mes rengiame konkrečius seminarus tą temą. Bandome stengtis kiek galima geriau uh, panaikinti, kiek galima greičiau panaikinti bet kokius trūkumus. Jeigu yra pernelyg daug klaidų, tai, kaip aš jau minėjau, mes tuomet įsikišame ir sustabdome programas. Arba jeigu koregavimai, pataisimai nėra tinkamai atliekami, tuomet mes vėl imamės netėliotinių veiksmų. Dabar aš paklausiu mūsų tarnybos uh, atstovo, galbūt išsameu pateiks duomenų. Dan is de vraag, ja, wat is de toegevoegde... Tu aš pasitikrinsiu duomenis dėl pridėtinės vertės Europos išlaidų. Ar mes visada sukūrėme tą papildomą vertę išlaidų srityje? Ar mes žinome, kad būtų veiksmingiau pinigus leisti kitais būdais. Aš neturiu skaičių, neturiu procentinių dydžių. Galbūt vėliau mes galėsime tai atsakyti, kai turėsime visą reikiamą informaciją. Kol kas aš neturiu duomenų, kad galėčiau atsakyti į šį klausimą. Galiu pasakyti, kad yra bendrai finansuojamos lėšos iš Europinių fondų Bet dažnai yra tokios politikos kryptis, kur visa atsakomybė tenka valstybės narėms ir tuomet lėšos nėra tinkamai panaudojamos. Taip, valstybės narės patiria biudžeto sunkumų, biudžeto valdymo problemų ir kai kurios valstybės narės geriau gyvendina tas pagrindinės programas nei kitos. Yra atskirų atvejų, kai konkrečiai valstybės narėms skirtos rekomendacijos rodo, kad valstybės narės ėmėsi žingsnių 2020 metų Europos programos kontekste Jeigu valstybės narės prisėmė įsipareigomų ir išlaidas įgyvendino tinkamai, tačiau pritrūko pinigų įgyvendinę tam tikras problemas, tuomet mūsų reakcija nebus tokia griežti. Dėl įsikišimo ir sustabdymo 2013 metais 11 veiklos programų yra, kurios buvo iš dalies ar visiškai sustabdydos 25 iš jų buvo sustabdytos iš tokių programų ir mokėjimai buvo sustabdyti visa pinigų suma 348,5 milijardai eurų. 214 metais devynios veiklos programos buvo iš dalies ar visiškai sustabdytos, o 30 e, programų jas buvo, jos buvo nutrauktos arba mokėjimai buvo sustabdyti iš tų 30 mokėjimų sustabdymų 1,319 milijardai eurų. Štai tokia padėtis susijusi apie nutraukimą ar sustabdymą programą. Tai klausimas apie Romus. Ką galėčiau pasakyti, ar turime informacijos dėl išlaidų veiksmingumo taikant iniciatyvas Romų klausimų? Žinome, kad nuo 2007 iki 2013 metų apie 10 milijardų eurų buvo skirta Romų tautybės žmonių integravimui. kurie buvo atskirti nuo visuomenės tarptų žmonių buvo ir Romų daugybė žmonių, bet aš negaliu pasakyti tiksliai, kokia suma buvo skirta būtent Romams. Mes žinome, kad Romai tikrai yra atsidūrę nepalankioje padėtyje gyventant šią programą. Reikėtų gal kažkaip uh, etninių pagrindų paskirstyti tikslingiau lėšas. Kol kas negaliu tos informacijos pateikti tikrai nelengva, nėra lengva tinkamai paskirstyti lėšas, tačiau tikrai nemaža dalis lėšų yra skiriama labiausiai pažeidžiamoms žmonių grupėms. Ką mes ketiname toliau daryti? Mes sutarėme, kad yra tam tikra pinigų suma galim, skirta e, Europos e, socialinėme fonde ir didžioji dalis bus skirta pažeidžiamiausiams grupėms siekiant e, socialinės įtraukos. Mes žinome, kad yra problemų su Romų mm, bendruomenėmis, kad yra problemų susijusių su ankstyvu išėjimu iš mokyklos, mokslo antraukimu, sveikatos apsaugos problemomis ir kitomis problemomis. Ir buvo sutarta bendrų pagrindų. Procentas yra mažiausiai 25 procentai, galbūt net 23 procentai realiai skirti, skirti labiausiai pažeidžiamoms e, grupėms e, ateinančių laikotarpių. Mes bandysime užtikrinti, kad būtų pakankamai dėmesio skiriama Romų tautybės žmonėms. Toliau, dėl standartinio e, tarifo pertiksiu žodį generaliniam diktoratui. Papildysiu dėl standartinio tarifo. Mes naudojame e, standartinio tarifo korekcijas tik tuomet, kai negalime kokybiškai tiksliai nustatyti klaidos. Ir tai yra gana ribotai atveju. Tokie atvejai susijęs su tais atvejais, kai negalima kiekybiškai labai tiksliai vertinti klaidas. Tipiški atvejai, kai yra sisteminiai klausimai susiję su, kai valdymo arba audimo institucijos nepakankamai atlieka savo pareigas. Pateiksiu pavyzdį Rumunijoje, kai mes galėjome, kai mes, tai buvo vienintelis pavyzdys, kur turėjome mm, pritaikyti standartinio e, tarifo korekcijas. 33, wenn Sie uns das schriftlich schicken, reicht auch. Dėl pono Broko klausimo, dėl atlyginimų, gal galėtumėte atsiųsti atsakymą iš šį klausimą raštu. Ačiū komisijos narę. Mane tikrai sužavėjo jūsų atsakymų gylis, nes e, iš tiesų šį darbą jūs dirbate dar netiek ilgai. Aš norėčiau užduoti Jums keletą klausimų. Pirmiausia, Jūs kalbėjote apie 19 milijonų žmonių, kurie gavo išmokas e, mokymams. E, Kokios tipo parama tai yra? Ar tai yra kelių savaičių trukmės kursai, kuriuos baigia jaunuoliai vėl netenka darbo arba neįgyja darbo, ar mes ieškome tvarių sprendimų, skirdami europinius pinigus. Ar mes naudojame ES lėšas naujoms struktūroms sudaryti Tai pirmasis mano klausimas. Kitas mano klausimas yra toks. 41 procentas klaidų galėjo būti nustatytas pačių valstybių narių. Jūs sakėte, kad jeigu taip būtų buvę, tai klaidų lygis būtų siekęs 1,8 procentus. Jūs kaip komisija esate atsakinga už sutarčių nuostatų įgyvendinimą, jūs esate atsakingi už tą 1,8 procentus, jūs esate atsakingi už tai, kas vyksta valstybėse narėse, kalbėjote apie ateitį, apie korekcijas, kalbėjote apie mechanizmą ir išreiškite viltį, kad klaidų lygis ateityje mažės. Tačiau komisijai nepavyksta prisimti atsakomybės už tai, kas vyksta valstybėse narėse. Mes Europos parlamente nekartą reikalavome, kad būtų vykdoma kontrolė valstybėse narėse. Jūs nepasitikite duomenimis, kuriuos gaunate iš valstybių narių. Jūs patys tikrinate visą tai, ypač tose valstybėse narėse, kurios susiduria su problemomis. Taigi norėčiau aš išklausyti atsakymų į jūsų klausimus. Ir turiu dar vieną klausimą susijusi su Vokietija. Akivaizdu, kad Vokietijoje valdymo sistemoje yra problemų, ypač Turingijoje. Aš norėčiau sužinoti, koks galėtų būti jūsų atsakymas į šį klausimą. Ypatingai tuo klausimu domis ir ponė Sender. Ačiū, ponė Piper, ačiū už malonius žodžius. Taip, iš tiesų, aš turiu puikią e, palaikymo komandą komisijoje, tarnyba dirba puikiai, man yra parengiami visi būtini dokumentai, tačiau vis tiek man reikia dar daug ką išmokti, nors daug ko jau ir išmokau savo naujame darbe. Taigi manęs laukiantis darbas yra sudėtingas, didžiulis, bet dėkoju už malonius e, žodžius. Aš džiaugiuosi, kad mes keičiamės nuomonėmis. Mūsų tikslas yra, kaip galima veiksmingiau išleisti ES lėšas. Lėšas turi būti išleidžiamos veiksmingai, mes turime surasti e, bet kokias klaidas, bet kokius netitikimus, netikslumus, nes e, visos klaidos paliečia e, mūsų piliečius. Taigi visų mūsų tikslas yra bendras, mes turime keistis nuomonėmis, ieškoti bendrų problemų ir stiprinti vieni kitų pozicijas. Kuo būsime vieningesni, tuo būsime stipresni. Ir tokie atviri klausimai yra labai puikus. 19 milijonų žmonių, kurie galėjo dalyvauti kursuose, programuose, stažuotėse, ar tas skaičius yra pakankamas? Ne. Ar jie gauna ilgalaikius darbus, realius darbus privačiame sektoriuje? Tai yra geras klausimas, jautrus klausimas. Mes bandėme išsiaiškinti, kokie yra tos veiklos rezultatai, tačiau mes bandome iš tiesų išsiaiškinti, kaip lėšos yra panaudojamos ir kokie yra panaudojimo rezultatai. Mums reikia daugiau darbo vietų, tvarių darbo vietų ir mes ketiname pradėti įgyvendinti investicijų programą. Tai yra gera pradžia, tinkama linkme, tačiau to nepakanka. Bet vėlgi akcentuosiu, kad tai yra tik pradžia. Mums reikia pagalvoti ir apie privatų kapitalą, kuris bus investuojamas į ekonomiką. Jis numatys tam tikras garantijas Būtina investuoti į realią ekonomiką, kur bus sukurtos realios darbo vietos. Būtent realių darbo vietų mums ir reikia ir mes esame pasirengę jas kurti. Mes norime paremti mokymo programas, darbo centrus veikiančius visoje Europos Sąjungoje. Gali būti, kad darbo vietų yra kitoje valstybėje narėje, nei kurioje gyvena pilietis Taigi, e, pasideldami privatų sektorių mes ketiname pakeisti ir savo požiūrį, ketiname panaikinti kliūtis, ketiname investuoti produktyviai, kad tos investicijos atsipirktų ir investuotojui, ir tiems, kurie vėliau įgis darbo vietas. Taigi mūsų politika yra visa apimanti ir Europos komisija žengia didelį žingsnį į priekį. Dabar kitas jūsų klausimas - 41 procentas klaidų, kurias buvo galima užkirsti, jeigu valstybės narės būtų atlikusios pirmojo lygmens patikrinimą ir būtų atlikusios efektyvesnį auditą. Taip Mano tarnybos asmenys labai daug dirba siekdami nustatyti sukčiavimo atvejus ir užkirsti jiems kelią. E, pagal bendro valdymo sistemą mes esame atsakingi, žinoma, už tai, kaip panaudojamos ES lėšos, mes ir jaučiame tą atsakomybę, žinoma, yra dar kur tobulėti. Negalime mes permesti atsakomybės valstybėms narėms, perkelti visko ant jų pečių. Ne, mes ketiname palaikyti valstybės narės, numatyti administracinius mokymus, e, sudarysime galimybės susisiekti tarnybų atstovams su kitų valstybių narių identiškų tarnybų darbuotojais. Mes norėtume, kad būtų dirbama draugiškai Tačiau, žinoma, auditas yra atliekamas siekiant išsiaiškinti, ar lėšos buvo tinkamai panaudojamos. Jeigu valstybės narės ne iki galo gyvena savo prisimtus įsipareigojimus, komisija žinoma įsikiš ir atliks auditą. Jeigu mes pastebėsime tam tikrų trūkumų, mes e, sieksime, kad valstybė narė patobulintų savo apskaitos ir audito sistemas, kitu atveju lėšų skirimas bus nutrauktas. Taigi mes, kaip Europos komisija, esame e, pasirengę sumažinti klaidų lygį. Dabar dėl Turingijos turėčiau kreiptis į savo kolegas E, mano kolegos išsiaiškins šį klausimą ir pateiks atsakymą jums raštu. E, gal galėsite lūktelti keletą dienų. Dėkoju. Dabar ponia Ajala Sender. Dvi minutės jums, ponia. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju ir ponui Piper. E, būčiau dėkinga, jeigu ir man atsiųstumėte savo atsakymų, ponė komisijos narė, kopiją. Čia kalbu apie klausimą susijusiu su padėtimi Turingijoje. Būtų labai naudinga e, gauti šį atsakymą. Aš norėčiau e, paklausti štai ko komisijos narės. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti Jūs atvykus pas mus. Jaunimo nedarbo lygis yra pasibaisėtinas. E, žinoma, baisus yra ir trūkumai egzistuojantis mūsų sistemose ir klaidų lygis. Aš esu jau uždavusi šį klausimą, paklausiu dar kartą. Sistemoje yra labai daug prieštaravimų. Komisija ir trejatas teikia e, nurodymus, kuriuos taikant daugelis valstybių piliečių neteko darbo vietų Europos socialinio fondo lėšos yra naudojamos siekiant užtikrinti mokymus tokiems žmonėms. Tačiau problema yra ta, kad taisyklės ir reglamentai buvo patvirtinti 2006 metais ir jie buvo skirti 7-14 metų laikotarpiu. Krizė prasidėjo 2008, 2009 ir 2010 buvo patys praščiausi metai. Aš turiu, turiu tokį klausimą susijusiu su sąlygomis. Parama buvo numatyta, tačiau klaidų lygis buvo didžiulis. Ir pagal nurodymus buvo reikalaujama taikyti tokias pačias taisyklės du ar trejus metus. Taigi trejato sprendimai privedė prie darbo vietų praradimo. Jūsų tarnybos turėtų nagrinėti sąlygiškumo sąlygų nustatymo klausimą. Mes negalime taikyti tokių pačių sąlygų, kurios buvo taikomos prieš krizę dabar. Daugelis žmonių krizės metais neteko darbo vietos, atsidūrė gatvėje. Aš žinau, kad Europos komisija e, buvo surengusi posėdžių dėl sąlygų, buvo siekiama išsiaiškinti, kaip išbristi iš krizės, kaip geriau panaudoti lėšas. Ir vietoj to, kad situacija pagerėtų, klaidų lygis išaugo. Jūs taip pat kalbėjote ir apie Ispanijos atvejį, apie federalinio valdymo šalį. Jūsų šalis taip pat yra valdoma panašiai. Pone Jelas Sender sako, kad ir jūsų šalyje yra panaši problema korekcijos lygis yra labai panašus kaip Valencijoje ir Oregone. Jūs sakėte, kad Ispanijos valdžios institucijoms reikalingi mokymai, ypač tiems, kurie dirba regionų lygmeniu. Gal turite pavyzdžių, kurie parodytų, kaip pagerinti bendrą padėtį, nes padėtis yra sudėtinga. Gal galite pateikti pavyzdžių iš Belgijos, Ir dar vienas dalykas. Jūsų atsakymuose yra kalbama apie įsisavinimo lygį. Europos audito rūmai gan kritiškai žiūri į įsisavinimą. Valstybės narės yra verčiamos panaudoti tas lėšas N plus 1, N plus 2. Kągi mes galime nuveikti, kad nesusidarytų įspūdis, kad e, valstybės verčiamos ir regionai verčiami įsisavinti lėšas, tačiau įsisavinimų lygis yra žemas. Pone komisarė. Ačiū, ponė Ajala Sender. Jūs kalbėjote apie labai griežtą trejato vykdytą politiką ir socialinio fondo investicijas. Jomis buvo siekiama atremti labai griežtas taupimo priemonės. Iš tiesų, diskusijos parlamente šiuo klausimu jau yra vykusios, svarstant vertinimo ataskaitas. Mes vertinome, kaip trejato rekomendacijos buvo įgyvendinamos. Žinoma, kad buvo trūkumų. Manau, kad viskas būtų geriau, jeigu valstybė, kuri gauna paramą, būtų turėtų įgyveninti tam tikras taisyklės. Žinoma, kad yra ir eksantė taisyklės sudaromos su socialiniais partneriais. Reikia išsiaiškinti, kokiųgi pokyčių būtų galima laukti socialinėje sferoje. Kalbant apie trejetą, taip, buvo problemų, buvo tam tikrų burbulų, buvo didžiulių burbulų ir bankų sektoriuje, ir nekilnojamo turto sektoriuje. Ir e, problemų šaknų reikia ieškoti kur kas anksčiau nei kad trejetos pradėjo dirbti. Tačiau žinoma, trejetas taip pat dirbo ne puikiai. Galime ieškoti trūkumų ir savo pačių darbe. Nepaisant to, mes žengėme teisingą linkme. Mes turime, žinoma, žiūrėti į biudžeto panaudojimo klausimus labai rimtai. Mes negalime ir toliau daryti tokių pačių klaidų. Mes negalime perkelti skolos ateinančioms kartoms Mūsų išlaidos turi atitikti pajamas, vis daugiau Europoje yra vyresnio amžiaus žmonių, taigi mes turime laikytis griežtų sąlygų ir toliau taikyti taupimo politiką. Mums reikalingos ir struktūrinės programos, kurios padėtų įveikti šios sunkumus. E, kas padaryta iki šiol, neužtikrino augimo. Mums trūksta investicijų, sakoma, kad privatus sektorius turi investuoti, kiti teigia, kad nėra pinigų, taip pat nėra ir viešojo sektoriaus lėšų, mums reikalingas investicijų planas, mums reikia skatinti privataus sektoriaus investicijas, kad atsigautų ekonomika. Taigi dabar jau ekonomika šiek tiek atsigauna, stebimas šioks toks augimas, kuriamos darbo vietos, o kalbant apie viso to socialinį aspektą, reikia pasakyti, kad būtina investuoti į žmonės, į žmogiškosius išteklius, nes tai užtikrins mūsų ekonomikos konkurencingumą. Žmogiškiai ištekliai dažnai yra svarbiausias faktorius. Mums būtina investuoti į žmonės ir į socialinius faktorius. Labiau žmonės nei kad į infrastruktūrą. Kalbant apie laikotarpį nuo 2016 iki 2010, tai ilgas laiko tarpas. Aš Esu girdėjusi, kad e, padėtis Ispanijoje prieš kurį laiką buvo gan komplikuota. turėjo būti taikomos griežtos taisyklės. Tiksliai nežinau, ar jos turėjo būti taikomos federaliniu lygiu ar regioniniu lygiu, Tai nebuvo ES taisyklės, tačiau visa tai problema dar labiau užaštrino. Taigi ši problema nebuvo susijusi su sąlygomis. E, pati valstybė narė galėjo šią problemą išspręsti paprastai, nes ji buvo susijusi su pačios šalies nacionaliniais teisės aktais, o ne ES nuostatomis. Taip dabar dėl įsisavinimo lygio situacija sudėtinga, apskritai klausimas komplikuotas. Mes galime taikyti šiek tiek lankstumą, bet negalime būti visiškai lankstus. Galime taikyti supaprastintų kainų galimybę. Ir tai palengvintų gyvenimą valstybėms narėms tai yra kaina už vienetą, kainos už vienetą sistema, speciali sistema ir aš tikiuosi, kad pasitelkdami deleguotusius teisės aktus mes galėsime tokią sistemą įdėkti ir tikėkime, kad ji galės būti pritaikyta visose valstybėse narėse. Galbūt valstybėms narėms tai nėra labai primtina galimybė, tačiau Europos komisija mano, kad iki 2017 metų mes turėtume dirbti pagal supaprastintų kaštų sistemą. Tai taip pat turėtų netiesioginės naudos, sumažinant klaidų lygį. Taip pat supaprastėtų ir audito sąlygos ir padidėtų įsisavinimo lygis pinigai būtų prieinami paprasčiau, e, būtų paprasčiau e, taikyti korekcinės priemonės ir tai atneštų naudos apskritai visoje sistemoje. Taigi aš norėčiau paskatinti Europos parlamento narius, kad jie paragintų valstybės narės naudoti tą supaprastintų kaštų sistemą. Ačiū. Dėkoju, ponas Pavinski dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisarė, aš turiu tik vieną klausimą. Ir jis yra toks. Jūs sakėte, kad pagrindinis klausimas turėtų būti ne kiek pinigų, bet kokie rezultatai turėtų būti. Kaip manote, gal reikėtų užduoti tokį klausimą, kokių politikos pokyčių mums reikia, nes prieš pereidami prie valdymo mes turime tiksliai žinoti, ką mes valdome ir ką kontroliuojame. Ar politika yra tinkamai apibriešta? Jūs pati kalbėjote apie jaunimo garantijų programą ir kalbėjote apie sąlygas valstybėse narėse, kad būtų pradėta veikla, kuri yra tokia būtina, bet nėra tinkamai suformuota. Generalinis direktoratas ir jums priklausanti struktūra galėtų kritiškai pažiūrėti į politikas užimtumo ir socialinėje sferose Ir būtų galima pasiūlyti įvairius būdus, įskaitant ir investicijų Europai planą. Tai galėtų e, papildyti šiuo metu turimas galimybės ir galėtų užtikrinti, kad e, mūsų bendra veikla galiausiai padėtų pasiekti 2020 tikslus. Savo atsakymę raštu E, jūs sakote, kad dažnai yra taikoma įprastinė veikla, įprastinės priemonės ir e, artėja vidurio laikotarpio peržiūra. Ji bus atlikta po kelių savaičių ar mėnesių. Ir komisijos bendras tikslas yra įvesti pokyčius, o netesti įprastinius veiksmus ir Aš tikiuosi, kad jūs, e, komisijos narė, kur esate atsakinga už žimtumą, socialinius reikalus ir darbo jėgos judėjimą, būsite aktyvi ir sieksite atnaujinti politikos priemonės ir mechanizmus. Aš nemanau, kad mes turėsime naujų e, biudžetinių lėšų, mes turime laikytis tų biudžetinių suvaržymų, kurie mus riboja, bet kalbant apie lėšų panaudojimą, reikia pirmiausia labai kritiškai pažiūrėti į pačią politiką, politikos priemonės ir mechanizmus. Ir galima net prisiminti investicijų planą. Svarbiausia yra dėmesį sutelkti į smulkės ir vidutinės įmonės, kurios galėtų padaryti pradžią ekonomikos atsigavimui. Mums reikia naujo supratimo, o ne įprastinių priemonių, įprastinių kontrolės ar valdymo mechanizmų. Ačiū. Valkomisaran, bitte. Ja, uh, e, dankjewel, uh, e, collega. Ja. Uh. Komisijos narė, prašom. Dėkuoju. Taip, jūs esate teisus. Mes turime žvelgti plačiai. Negalime susitelkti vien tik tai ties 2013 metais pasibaigusių laikotarpių. Mes turime vykdyti nuolatinę, nuolatinį įvertinimą to, ką darome, kad galėtume nuolat tobulinti savo reglamentus. To ir siekiame. Dabar yra jau visai kitokie reglamentai, reglamentuojantis sąsąją tarp fondų ir struktūrinių reformų ir tikimės, kad ši koncepcija pagerins situaciją. Turime eksantę sąlygą susijusią su struktūrinėmis reformomis ir visa tai kilo iš rekomendacijų kiekvienai šaliai atskirai. Dauguma tų pranešimų, ataskaitų yra rengiama tam, kad valstybės narės atliktų įvertinimą ir sukurtų planus. Turime daug dėmesio skirti šiai veiklai, kad užtikrintume stabilumą ir stabilumo ir augimo tikslų integravimą į valstybių vertinimo planus, kad būtų numatyti konkretus tikslai ir strategijos. Manau, kad tai būdas eiti į priekį ir daryti pažangą. Taip pat reikia užtikrinti, kad aiškiai būtų prioritetizuotos išlaidos. Manau, kad dar daug kur galima tobulėti, lyginant su praeitimi. Pagal sutartis turime tam tikrų atsakomybių, turime paisyti sutarčių reikalavimų. Ir man atrodo, kad naudinga žiūrėti bendrai į politiką ir programas. Kai dėl užimtumo Europos Sąjungoje galima stengtis kovoti su nedarbu, bet Užimtumo politika yra valstybių narių ir jų regionų prerogatyva. Taigi mes tiesiog galime pabandyti sukurti vidaus rinką, kuri leistų skurti daugiau darbo vietų, tai ir bandome daryti. Darbo rinkoje egzistuoja rimtų problemų, kurias reikia spręsti. Taip pat reikia investuoti siekiant sumažinti jaunimo nedarbą, ypač ilgalaikį jaunimo nedarbą. Dabar yra 5 milijonai jaunesnių nei 25 metų jaunuolių, kurie neturi darbo ir tai yra mūsų pagri vienas pagrindinių prioritetų. Jaunimo užimtumo iniciatyva e, finansuojama 2,3 milijono milijardo iš socialinio fondo plus 2 milijonai iš, iš ankstinio finansavimo. Ir tikimės, kad bus galima pagreitinti šio finansavimo skirimą ir valstybės narės pajus realią naudą. Tai reikš, kad valstybės narės e, įvykdys savo įsipareigojimus vykdyti struktūrinės reformas ir siekti jaunimo užimtumo iniciatyvos tikslų. Taigi čia mintis ne mokėti kažkokias išmokas, o priversti valstybės narės įgyvendinti struktūrinės reformas, kurios leistų pagerinti darbo rinką. O kai dėl ilgalai, ilgalaiką darbo neturinčių žmonių, tai taip pat yra problema. Nenorime, kad šis, ne, šis nedarbo tipas taip pat auktų. Ir per ateinančius mėnesius mes į tai kreipsime labai daug dėmesio. Mes taip pat dėmesį kreipsime į įgūdžius, mokymą, ugdymą. Tai už tai, aišku, atsakingos valstybės narės, kartais regionai, tačiau mes galime pasiūlyti pridėtinės vertės. Mes taip ir darysime. Taigi tai yra dar vienas pagrindinių prioritetų taip pat ir darbo, darbuotojų mobilumas, kai kam dėl to kyla problemų, tai yra labai emocinis klausimas. Mes e, antroje metų pusėje parengsime mobilum, judumo paketą, ten bus daug faktų ir skaičių. kad galėtume parodyti, kaip tos politikos realiai takoja darbuotojus rautus iš vienos šalies į kitą. Uh, Norime pašalinti kliūtis ir užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama dabartinėmis taisyklėmis. Ir tikimės, kad jeigu mums pavyks įgyvendinti šias iniciatyvas, 2 milijonai dabar neužimtų darbo vietų Europoje bus galų galia užpildytos, nes jeigu žmonės keliaus į kitą šalį, bus lankstesni, tuomet tai irgi padės darbdaviams, kuriem trūksta įgudusių, patyrusių darbuotojų jie galės juos pritraukti iš kitos šalies. Dėkoju, kaip suprantate, mano darbo tvarkė yra tikrai labai užimta, turiu pilną užduočių, tačiau man netrūksta energijos ir įsipareigojimų ir iš tikrųjų mūsų įsipareigojimai yra ilgalankiai. Dėkoju komisariai. Visada smagu pasveikinti naujus komisarus, kurie pilni energijos. Toliau kalbės ponas Vonas. Uh, uh, Aš taip pat norėčiau padėkoti komisijos nariai ir ponė Ivanovai už jūsų pristatytą informaciją. Turiu daug klausimų, bet pirmiausia norėčiau šitą pasakyti apie jaunimo užimtumo iniciatyvą, kaip ir kiti kalbėjusiai, nes tai yra labai svarbi iniciatyva mums visiems kaip aš jau sakiau, yra dideli skirtumai tarp valstybių narių ir tai yra akivaizdu. Skirtingos valstybės narės prašo skirtingų pinigų sumų, skirtingai jas panaudoja pagal savo turimas schemas, tačiau labai svarbu užtikrinti, kad mes stebėtume, kas vyksta valstybėse narėse. Taip pat svarbu, kad auditorumai taip pat atliktų savo funkcijas. Čia yra svarbus klausimas. Ir Nedarbo lygis tarp jaunų žmonių Europoje yra labai didžiulis ir tai yra vienas skandalgiausių dalykų mūsų laikais. Valstybės narės turi tinkamai panaudoti, veiksmingai panaudoti lėžas ir dėl to mes raginame jūs ir auditorumus stebėti situaciją visose valstybėse narėse. Dėl Europos socialinio fondo mes e, sulaukėme nemažai specialių ataskaitų iš auditorumų dėl Europos socialinio fondo stengiant įvertinti to fondo efektyvumą, kaip yra išleidžiamos lėšos jaunimui, etniniams mažumoms ir kiekvienu atveju iškyla sunkumai įvertinti tą efektyvumą, kaip Europos socialinis fondas Mm, skiria lėšas asmenims, kad jie galėtų sugrįžti į darbo rinką. Ar yra būdų veiksmingai įvertinti, kaip lėšos panaudojamos toms specifinėms žmonių grupėms? Nes jeigu nėra veiksmingo būdo patikrinti, tai nereikia rinkti tokių ataskaitų. Dažnai mes girdime, jog labai sunku įvertinti tokių ataskaitų efektyvumą Europos socialinio fondo lėšų panaudojimo efektyvumą. Ačiū. Komisarė. Žodis komisijos nariai, prašau. Ja, uh, e, dankjewel collega voor de steun om uh, iets te doen. Ačiū. Ačiū taip pat už paramą, kurią jūs rodote jaunimo iniciatyvai. Jeigu mes galėsime gyvendinti tas iniciatyvas, tuomet galėsime pasikliauti ir jūsų parama kad tiems teisės aktams būtų pritarta Europos parlamente ir kad valstybės narės galėtų sparčiai gyvendinti e, tuos teisės aktus. Mes turime sparčiai dirbti, nes tikrai nėra laiko, kad galėtume jį švaistyti. Ilgalankiai rezultatai Europos socialinio fondo lėšų panaudojimo. Akivaizdu, kad mes turime įvertinti mūsų politikos krypčių sėkmę pagal pasiektus rezultatus. Kai yra leidžiamos lėšos, mes turime matyti, kad galime pagrysti tas išlaidas, e, remdamiesi rodikliais ir pasiektą pažangą. Valstybėse narėse ir regionuose yra gyvendamos programos ir praeitie mes jau turėjome įvertinti tokių programų pasiektus rezultatus. Jeigu tūkstantį žmonių parengėm ir apmokėme, tai nereiškia, kad tie visi žmonės e, įgyjo palankesnę poziciją darbo rinkoje ir įgyjo ilgalaikį darbą. Mes turime pasistengti, pabandyti gauti galutinių rezultatų rodiklius, kad mes matytume, kokie yra ilgalaikiai rezultatai tų mūsų investicijų ar žmonės toliau sėkmingai dalyvauja apmokymų programuose, ar gauna darbą, ar gali ilgai išlikti darbo rinkoje, ar tas darbas yra ilgalaikis. Mums reikia tai labai aiškiai pasakyti mūsų programų pradžioje. Mes bandysime įtraukti į naują programą tuos dalykus. Mes bandysime tarpinius įvertinimus atlikti ir paskatinti gerinti programų gyvenimą, kiek, kiek, kiek tai bus įmanoma. Ir tokiu būdu galėtume optimizuoti investicijas. Ir žmonės galėtų matyti tokių investicijų naudą, nes mes tikrai prisėmėm didžiulę atsakomybę ir turime parodyti žmonėms, jog mes stengiamės padaryti viską, kas mūsų galiuose. Turime pasidalinti pasiektais rezultatais, kad žmonės matytų ir kad Europos integracijos projektas pasiteisintų ir Europos piliečių matytų jo naudą. Ir kad įsigišimas Europos lygių iš tiesų atneša naudos ir turime tai daryti. Turime parengti tokius rodiklius, kurie rodytų tų programų gyvendimo sėkmę. Mike. Trumpai norėčiau sugrįžti. Buvo klausimas, ar mes galėsime įvertinti ESF lėšų panaudojimą konkrečioms grupėms. Buvo kalbama apie jaunimą, moteris, etnės mažumas ir buvo sakoma, jog labai sunku buvo vertinti tokių lėšų e, panaudojimo uh, efektyvumą. Ar bus galima efektyviai įvertinti tai ateityje? Toks buvo mano klausimas. Ja. Wel, we gaan dat, uh, die vraag heeft men zich ook gesteld bij onze diensten. Taip, mūsų tarnybos nagrinėja šios klausimus, e, žiūri kaip į galutinius įvertinimus praėjusių programų ir mes galėsime ekspaust atveju pamatyti, kaip programos buvo įvendintos atskiriuose šalyse. Mes dar laukiame konkrečių duomenų, kad galėtumėm tą galutinį vertinimą atlikti. Ir tikrai tai nebus vien tuščios kalbos. Mes pateiksime konkrečias ataskaitas pagal kiekvieną atskirą temą. Pavyzdžiui, apžvelgsime pažeidžiamiausias žmonių grupės visuomenė, kokias buvo investicijos, koks gautas rezultatas ką galime matyti vietos, vietoje, kokie rezultatai pasiekti. Tai padarysime pagal atskiras investavimo sritis, parengsime labai išsames ataskaitas ir aš tikiuosi, kad visus duomenys gausime iki kovo pabaigos ir galėsime tuos vertinimus renkti ir išvadas renkti, atlikdami e, išsame analizę. Ir kai baigsis praeisios programos e, įgyvendinimas, mes turėsime uh, padaryti politinės išvadas ir pasimokyti iš praeities programų gyvendinimo. Komisarin, dank für Ihre... Ačiū komisijos nariai už patiktus atsakymus. Tikrai labai įspūdingai jūs galėjote mums pateikti visą turimą informaciją ir mes tikrai matome, kaip jūs esate įsitraukusi į darbą ir aktyviai dirbate. Aš manau, kad biudžeto įvykdinimo patvirtinimo procedūra įbė tinkamai planuoti ateities darbą, nes galime pasimokyti iš praeities, kalbėti apie įvairias programas, apie, egzistuojančias apie labai įvairų darbą, kuris yra šiuo metu vykdomas. Mes žinome, kad vykdoma kontrolė, Bet aš manau, kai jūs vykdote kontrolę, yra svarbu, kad laikytumėtės taisyklių. Ir svarbiausias dalykas mums yra, koks poveikis yra pasiektas. Jūs sakėte, ir esate teisi, kad mums reikia geresnės kontrolės sistemos. Bet aš nesuprantu, kaip bus įmanoma sukurti kontrolę visoms valstybėms narėms. Ar mes galime tikrai pasakyti, kad mes sukūrėme kažkokios papildomos vertės ar ne? Man kyla klausimas, ar tie sunkumai iškyla dėl tų skirtumų, apie kuriuos jūs kalbėjote tarp valstybių narių? Ir dėl to ES lygių vykdomas darbas nėra toks visapimantis, koks norėtųsi, kad būtų. Manau, kad mums dar labai daug reikės nuveikti, jeigu norime suteikti pagalbą tiems, kuriems jos reikia. Manau, kad ES turėtų susitelkti tai, ką mes galime pasiekti. Norėjau gauti apie tai informacijos. Žodis komisijai, prašau. Ja. Ok, dankjewel kolega. Ja, de zorg. Eh. Ačiū. Matau, kad eh, visas komitetas yra susirūpinęs dėl rezultatų, rezultatų pasiekimo pagrindimo. Aš galiu pasakyti, kad suprantame, kad būtina siekti rezultatų ir būtina pateikti įrodymus, rodančius, kad rezultatai pasiekti. Visi to reikalauja. Rezultatai yra būtini, mes negalime kalbėti bendrais miglotais terminais. Negalime naudoti pinigų ten ir šiam, nežinant tikslaus investavimo rezultato. Atrodo, kad mes norime padėti neturintiems darbo asmenims ir pažeidžiamoms asmenų grupėms. Mes norime palaikyti ir regionus, kurie rūpinasi šių problemų sprendimu. Žiūrint į 14-20 metų daugiametę programą, matosi, kad motivacija yra didelė. Mes norime tokių programų, kurios būtų sudarintos su valstybėmis narėmis, su regionais, kurios būtų pritaikytos konkrečiai konkrečiai vietoviai. Programos turėtų būti sutelktos į konkrečiam regionui svarbiausius tikslus, kad būtų galima pasiekti ES 2020 strategijos tikslus. Siekiama e, padidinti žmonių turinčių darbą skaičių, taip pat sumažinti mokyklą metančių vaikų e, skaičių, taip pat bendrai e, mažinant skurdo lygį kiekvienas regionas turi savo prioritetus ir jie turi būti atspindėti programos ex ante sąlygos numato tam tikrų reikalavimų laikymasi išleidžiant lėšas valstybėse narėse. Žinoma, mes nenorėtume, kad lėšos kažkur dinktų ir mes nežinotume, kur konkrečiai jos nutekėjo ir kaip buvo išleistos. Taigi sąlygos yra būtinos. Mes norime, kad tikslai E, būtų labiau sutelkti, prioritetai būtų aiškesni. Mes nenorime programų, kurios turėtų daugybę tikslų ir kurios nenumatytų jokios pridėtinės vertės. Būtina numatyti konkrečius tikslus, kurių siektų programa. Taigi, jeigu komisija tvirtins programas, tai ji nenorės, kad programoje būtų daug labai tikslų programos bus vertinamos pagal lėšų išleidimą, ar lėšos buvo išleistos veiksmingai ir galtinis atskaitimas bus padarytas tik tada, kai bus įstikinta, kad anksčiau skirtos lėšos buvo išleistos veiksmingai. Aš galiu patikinti, kad e, mano tarnybos e, asmenys yra labai motivuoti siekti šio rezultato. Aš manau, kad ir valstybės narės e, turi motivacijos. Mes turėtume aiškai žvelgti į visą tai. Tokia dvasia sklando mano tarnybose. Žinoma, visų mūsų laukia didelis darbas, bet mes galime patobulinti padėtį administracinėje plotmėje, organizacinėje plotmėje. Ačiū. Ačiū baigsime apsikeitimą nuomonėmis su jumis. Aš norėčiau paprašyti tarnybų pateikti mums daugiau informacijos, pirmiausia, dėl valstybių narių teikiamų e, duomenų patikimumo 19-20 klausimai, toliau minus 5 procentai Briuseliui ir plus 16 procentų Riochai vienodo tarif, dydžio tarifas rytų ir vakarų Velsui, Toskanai ir Sardinijai. Mes būtume dėkingi, jeigu pateiktumėte mums daugiau informacijos, kodėl tie sviravimai yra tokie dideli, kaip galima juos paaiškinti. Audito institucijos atlieka tyrimus, kaip, kaipgi gali būti, kad skirtumai ir sviravimai yra tokie dideli. Ines. Ačiū. Aš taip pat norėjau jūsų paprašyti atsiųsti informacijos raštu, nes čia pateiktose lentelėse atsakant į 29 klausimą yra pataisimų vienodo dydžio tarifas e, nuo 2006 metų, bet yra tam tikri atvejai Turingijoje. Ir e, čia atrodo yra ir tuščių vietų, ar, infor, ar institucijos pateikia informaciją nes kitur aš matau sumas. Lenkijoje matau, kad esama sunkumų, Kastiljonėje taip pat. Kodėlgi čia yra tuščių vietų? Ar čia yra nulinės sumos, ar jūs tiesiog neturite konkrečių skaičių? Aš tiesiog nesuprantu, kame čia problema. Gal galėsite pateikti mums informacijos raštu. Taip, galėsite įtraukti ir tai į savo atsakymus pranešėją. Ačiū komisarė už visus atsakymus. Aš džiaugiuosi, kad visi kolegos kalbėjo apie rezultatus, rodiklius ir lėšų panaudojimo veiksmingumą. Aš pradžioje bandžiau išskleisti šios klausimus, padalinti juos į du lygius. Man asmeniškai šiame skyriuje yra dvi galimybės, e, kaip būtų galima žiūrėti į projektus. Pirmasis yra produktivumas, o antrasis yra gerovė. Taigi, kalbant apie produktivumą, bandomos išspręsti socialinius problemos, e, darant pokyčius socialinėje ir švietimo sistemose. Ir e, graža čia gali būti matoma ir pamatuojama, kaip pavyzdžiui, anksčiau į užribį e, nustumti asmenys rado darbo vietą arba įgyjo išsilavinimą arba socialiai rizikingos grupės asmenys e, gavo darbą. Taigi čia matome tam tikras galimybės e, pamatuoti rezultatus. Antroji projektų dalis yra susijusi su gerove ir pamatuoti rezultatus yra sudėtinga. Jie yra skirti produkcijos didelės nesukuriančiai visuomenės daliai. Ir čia mes kalbame apie paslaugų kokybę. Ja įgyvendinti visuomet bus sudėtinga ir aiškius rodiklius nustatyti čia nėra lengva. Būtų aišku puiku, jeigu tokie aiškus rodikliai ir rezultatai galėtų būti nustatyti. Dar vienas dalykas, tikėjausi, kad kolegos paminės, tačiau nepaminėjo. Taigi paskutinis mano klausimas ir baigsiu. Mano klausimas yra susijęs su prisitaikymu prie globalizacijos fondų. Man teko galimybę dirbti darbo grupėje, kuri svarstė paraiškas Tai prieš ateidama į šį posėdį pirmą kartą susidūriau su paraiškų svarstymo procesu ir mane nustebino tų paraiškų skirtumai. Jos buvo labai e, skirtingos. Esu mačiusi kitokių paraiškų, tačiau šiandien supratau, kad mes turėtume išvengti turimų priemonių dubliavimo. Reikia užtikrinti sinergiją tarp EGF ir ESF bei vietinių priemonių. Sinergija yra būtina, reikia išvengti dubliavimuose. Taigi, kaip būtų galima tą padaryti, kaip išvengti įvairių priemonių dubliavimuose, tiek būtų iš mano pusės. Ačiū ponė komisarė. Ačiū. Dėkoju Jums už Jūsų kaip pranešėjos dirbamą darbą. Taip, Jūs gan teisingai e, atskyrėte darbo rinkos priemonės darbingus ir darbo neturinčius asmenis. Šioje plotmėje kur kas paprasčiau dirbti su rodikliais, jeigu jie yra nustatyti iš anksto. Kalbant apie antrą jūsų minėtą dalyką, apie gerovės ir socialinės sistemos modernizavimo projektus, būtent tą užtikrinti mes ir siekiame gerovę Mūsų tikslas yra įtraukti visuomenės narius. Mūsų tikslas yra integruota visuomenė. Mūsų tikslas labiau yra prevencinio pobūdžio priemonės, nei kad darbas retrospektyvinė prasme. Yra žmonių E, turinčių didžiulius e, talentus, tačiau tas talentas yra panaudojamas tik dalinai. Būtina atskleisti visų mūsų potencialą siekiant bendros gerovės ir siekiant geresnio socialinio modelio. Mums, žinoma, reikia rasti rodiklių, kurie padėtų mums kiekybiškai tai įvertinti. Dėl globalizavimo fondo mes turime konkretų reglamentą. Šis klausimas yra kitoks, jis, šis fondas skiriasi nuo kitų fondų dėl lėšų dubliavimo, dėl lėšų iš skirtingų šaltinių gavimo. Aš manau, kad globalizacijos fondo lėšos yra naudojamos veiksmingai ir jos yra skirtos palengventi žmonių nukentėjusių nuo globalizacijos sąlygas kalbu apie žmonės praradusius darbo vietą dėl įmonių restruktūrizavimo ar kitų e, priežasčių. Žinoma, nuolat atsiranda žmonių praradusių darbo vietą, ne tik dėl to, kad užsidaro įmonė ar gamykla. Mm, taigi dalis lėšų žmonėms ieškant darbo yra skirta iš globalizavimo e, fondo. Kit Taigi kitos lėšos ateina iš kitų fondų ir aš nemanyčiau, kad tai yra lėšų dubliavimas, tai yra taikomos mokymo ir perkvalifikavimo programos ir tai yra tarsi tiltelis žmonėms ieškantiems naujo darbo. Jie dalyvaudami mokomoje programoje gauna tam tikras lėšas ir aš manau, kad tai yra geras lėšų panaudojimas. Taigi yra tokių atvejų, kai lėšos yra skiriamos iš kelių fondų. Ir žinoma, mes apie tai na, galime pagalvoti, kaip tos lėš, kaip tas lėšas panaudoti geriau, tačiau tai kol kas nėra mūsų prioritetinė priemonė. Tikiuosi, kad atsakiau Jums į klausimą. Ačiū. Ar auditorumų atstovė norėtų pasisakyti, ponia Ivanova. Dėkoju, ponia pirmininkė. Trumpai norėčiau padėkoti komisijos narė ir pasveikinti ją už jos pasišventimą ir įsipareigojimą e, vadovauti Europos socialinių reikalų portfeliui, kadangi buvo paminėtas Europos e, jaunimo nedarbo klausimas, norėčiau pasinaudodama progą ir informuoti jūsų komitetą, kad audito rūmai labai aktyviai rengia visą eilę įvairių ataskaitų skirtų jaunimo nedarbui. Ir pirma tokia ataskaita, tikiuosi, jau greitų metų bus pristatyta jums šiais metais. Ačiū. Dėkuoju, tai yra gera naujiena. Mes tikrai labai nekantrai lauksime šios ataskaitos. Norėčiau padėkoti Europos audito rūmams, poniai Ivanovai ir jos komandai, taip pat komisijai. Žinau, kad generalinis direktorius kaip tik rengia jau sekantį, sekančią veiklos ataskaitą, kurios taip pat nekantrai laukiame. Norėčiau paminėti statistiką apie veiklos programas. Mes ginčiamės dėl to klausimo, ar šis klausimas bus įtrauktas į šių metų veiklos ataskaitą ar ne. Bent jau 2014 metų ataskaitoje norėčiau pamatyti tas veiklos programas, nes paskui bet kuriuo atveju vis tiek mums reikia klausti apie tai. Galbūt komisija galėtų pasimokyti iš klausimų, kuriuos pateikiame Jeigu informaciją iš karto pamatytume veiklos ataskaitoje, tuomet e, gyvenimas būtų paprastesnis. Už vakar mes gavome atsakymus, tai darbo, laiko tarpas iš tikrųjų yra labai trumpas tai apsunkina mūsų darbą. Būtų daug geriau, jeigu informaciją pateiktumėte laiku. Dėkoju už nuomonę apsikeitimą, dėkoju už tą darbą, pasiruošiamą į darbą dokumentus, taip pat klausimus kurie mums, e, ir atsakymus, kurie mums labai naudingi. Mes e, vėlų vėliausiai susitiksime vėl po vienerių metų. Sėkmės jūsų darbe ir dėkoju. Ir dabar baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir pereikime prie kito punkto darbo atvarkė, tai yra specialioji ataskaita 20, numeris 20 dėl E priekybos. Ir šio klausimo pranešėjas yra ponas Balčytis. Audito rūmų narys, atsakingas už šį klausimą yra Oskar Henrikas. Žodis pranešėjas. Sėkite, frau Fosicindė, sėkite, damen und herren. Ponios ir ponai, aš norėčiau, norėčiau apibendrinti Europos audito rūmų rekomendacijas ir pastebėjimus. Elektroninė priekyba reiškia produktų ar paslaugų pirkimą ir pardavimą internetu. Tai skatina ekonomikos augimą ir geresnį bendrosios rinkos integravimą. Tai ypač svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms, atsižvelgiant į tai, kokios jos svarbios yra Europos ekonomikoje ir darbo vietų kūrime. Komisija, taryba ir Europos parlamentas nuolat pabrėžia, kaip tai svarbu. MVI, lyginant su didesnėmis įmonėmis, nepakankamai naudojasi e-prekybos galimybėmis. Europos komisija siekia skatinti e-prekybos plėtrą tarp MVI. Iki 2014 metų Europos komisija skyrė apie 3 milijardus eurų ir iki 2013 lapkričio maždaug 60 procentų šių lėšų buvo paskirstyta konkretiems projektams. Norėčiau palyginti tai su visų struktūrinių fondų biudžetu ir ši proporcija yra maždaug 85 procentai. Taigi mes e, audito rūmose patikrinome, ar ši ES paramos forma buvo veiksminga. Patikrinome 30 projektų 34 šalise - Graikija, Italija, e, Lenkija ir Junktinėje karalystėje. Ir tai apėmė 1,6 milijardų eurų iš visų 3 milijardų eurų. Tai maždaug apie 50 e, procentų fondų. Gera žinia yra tai, kad mūsų auditoriai nustatė, jog ES parama prisidėjo prie MVI produktų ir paslaugų prieinamumo internete ir valstybių narių veiklos programos taip pat pasirnavo kaip geras pagrindas palaikant MVI plėtojant savo e-paslaugas, e-prekybą. Projektų įgyvendinimas, kalbant apskritai, buvo sėkmingas ir projektų rezultatai atitiko reikalavimus. Tais atvejais, kai negalėjome tinkamai nustatyti, kiek veiksmingos buvo tos programos. Tai, tai būtent negalėjome nustatyti, ar pasiekti tikslai atitiko ES tikslus šioje srityje. Ir taip įvyko todėl, kad kilo problemų su stebėjimo instrumentais ir valstybės narės e, atrinkdamos e, projektus finansavimui ir jų, juos stebėdamos daugiau dėmesio kreipia į pasiekimus, o ne rezultatus. Administracinės institucijos retai prašė iš pareiškėjų uh, verslo planą pateikti ar kiekybinį, tiks, kiekybinį tikslo išraišką. Ir todėl atrankos procedūroje buvo trūkumų. Tai reiškia, kad valstybėse narėse kilo problemų tiekiant vertę už pinigus. Tai buvo pastebėta daugiau nei trečdalyje visų projektų. Ir todėl mes nustatėme, kad tam tikri projektai būtų galėję būti įgyvendinti ir be kofinansavimo. Tai buvo 10 iš tų 30 projektų. Be to, atrankos procedūros dažnai buvo per ilgos, o tai paveikė projektų įgyvendinimą. Kalbant apskritai, e-prekyba, kaip ir kiti sektoriai, reikalauja planavimo, nus, taip pat būtina nusistatyti aiškius tikslus, taip pat turėti įrankius rezultatams išmatuoti. Audito rūmai pastebėjo, kad rezultatai nebuvo tinkamai dokumentuojami, apskaitomi. Nuolat susidurdavome su problema, pastebėdavome, kad rezultatai buvo išmatuoti tik pusėje projektų ir todėl auditorumai siūlo, kad tik tie projektai turėtų būti atrenkami finansavimui, kurie e, atneš pridėtinės vertės. Ir tie kurie galės pasiekti realių rezultatų. Be to, reikia sistemiškai rinkti ne tik finansinius duomenis, bet taip pat ir realius rezultatus ir juos paskui persiųsti Europos komisijai. Taip pat reikia labai ypatingą dėmesį kreipti į rezultatus, nes tik taip mes galime galiausiai nustatyti, ar buvo pasiekti tikslai ar ne. Ir todėl valstybės narės privalo turėti omenyje, kad projektų rezultatai turi būti aiškiai apibriešti ir stebi, stebima, kaip jų yra siekiama. O finansavimas iš Europos komisijos turi būti susijęs su konkrečiais rezultatais. Savo nuomonėje Europos sa, Europos komisija mano, kad toks ryšys yra būtinas ir valstybės narės turi tai užtikrinti. Pirmininkė, ponės ir ponai komiteto nariai, dėkoju uždėmesi. Dėkoju. Pone Vyčeva, e, atstovą Europos komisiją, prašom žodis jums. Thank you, Chair. Thank you very much. Dėkoju pirmininkė, dėkoju Europos audito rūmams. Mes labai džiaugiamės, kad paramos efektyvumas buvo apskritai vertintas teigiamai. Mes sutinkame, kad e-prekyba ir paslaugos skatina augimą, o kadangi mes siekiame prisidėti prie augimo ir darbo vietų kūrimo, abi institucijos mano, kad reikalinga tokia parama. Taip pat pagrindinė išsakyta kritika susijusi su rezultatų išmatavimu ir atrankos procesu, kuris vyksta valstybėse narėse. Mes sutinkama su daugeliu iš šių pastebėjimų, kuriuos išsakė audito rūmai. Tačiau, kadangi mes bendrai valdome šį, šią paramą, daug įsipareigojimų prisima ir valstybės narės. Tačiau komisija turi stebėsenos ir tolesnio įgyvendinimo siekimo pareigą. Tačiau mes dirbame pa labai e, griežtą teisinę bazę ir 2007-2013 teisinę bazę nenumatė privalomų rodiklių, kurie jau yra numatyti 2014-2020 metų reglamente. Taip pat šiek tiek e, šiek tiek problematiškas buvo palyginimas, kokie rezultatai ir tikslai buvo numatyti ir kokių pasiekta. Tai turėtų tikrai būtų, būti susijęs su išmok, išmokomis, tačiau projekto ligmenyje tai sudėtinga padaryti, kadangi projekto ligmenyje mes e, stebime pasiek, pasiekimus. Tačiau svarbu pasiekimus susijęti su rezultatais, o tai vyksta atrankos procedūros metu ir čia mes sutinkame su auditorumais, kad privalome e, sugriežtinti stebėjimą, kaip valstybės narės taiko atrankos procedūrą. Ir naujajame laikotarpyje vėlgi mes labai griežtai stebėsime, kaip laikomasi atrankos procedūros ir principų bei taisyklių. Mes taip pat labai griežtai programavimo veikloje stebėsime, kaip kokie, ak, kiek aktualūs yra programose numatyti rodikliai ir kokiu pokyčiu jie atneš. Taigi mes, iš, mes įgyvendiname savo įgaliojimus dėrybų metu dėl programų ir taip pat dėl atrankos kriterijų. Dėl mm, mm, rodiklių, išmatavimo rodiklių. Mes iš tikrųjų turime sukurti tinkamą sistemą, kaip gauti ir apdoroti tinkamą reikiamą informaciją. Naujajame laikotarpyje numatyta prievolė teikti ataskaitas kasmet, kokia pažanga padaryta įdėgiant tuos pokyčius. 2007 ir 2013 metais tuo laikotarpiu buvo taip pat numatyta panaši sistema, bet sunku jas lyginti, kadangi tada nebuvo standartinių ir privalomų rodiklių. Buvo pagrindiniai pasiekimų rodikliai, bet jie nebuvo privalomi valstybėms narėms. Ir paskutinis pastebėjimas, kadangi nenoriu už, užimti per daug laiko. Taigi, kalbant apie strateginį orientavimą, nes apie tai, tai buvo paminėta ir komentaruose, ir aš visiškai sutinku, kad mes turime suderinti savo veiksmus su strateginiais tikslais ES lygmenyje. Skaitmeninė darbo atvarkė Europai buvo patvirtinta vėliau, šie projektai buvo patvirtinti anksčiau. Taigi dabar turime skaitmeninę darbo atvarkę Europai, kuri yra inkorporuota į nacionalinius strateginius planus ir šiame kontekste mes taip pat numatysime paramą valstybėms narėms. Dabar tai yra eksantė sąlyga. Taigi mes tikrai labai daug padirbėjome mm, modifikuodami teisinę bazę ir labai svarbu paminėti, kad 2007-2013 metų laikotarpė buvo tam tikro pribojimų, kuriuos tikimės ištaisyti sekančiame laikotarpėje. Ačiū dabar kolega Balčytis. Ačiū gerbam pirmininkė, e, gerbimi kolegos. Tai tikrai pirmiausia noriu padėkoti e, auditorumo nariui Oskarui Heriks, parengus tikrai gana įdomią ataskaitą Kaip visi žinome, mažos ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos saugimo ir darbo vietų kūrimo pagrindas. E, todėl e, ir ši ataskaita, auditorumo ataskaita yra itin svarbi. Dar prieitą mėnesį esu pristatęs darbo dokumentą dėl specialios ataskaitos, e, kaip buvo susijusios mažų ir vidutinių įmonių rėmimas iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo finansuojama verslo inkubatorių Ir šiuo metu yra elektroninės prekybos klausimas, kuris yra taip pat e, panašaus pobūdžio. Ir dėja, kaip jau buvo paminėta, ir auditorų manario e, ataskaitoje išvados yra gana tokios e, e, aptakios. Mes negalime šiandieną nustatyti, kaip buvo panaudoti 2007-2013 metais 3 milijardai eurų. Ta šiandieną irgi paminėjo ir komisijos e, Europos komisijos atstovė, kad 17-13 metais nebuvo nustatyta net tokių privalomųjų reikalavimų. Tai man tikrai šiandieną keista buvo išgirsti, kada mes skiriame tikrai gana nemažas piniginės lėšų sumas e, labai konkrentiem dalykam, kada mūsų visų pagrindinis tikslas buvo išeiti iš krizės ir kada mažos vidutinės įmonės yra ne kas kita, o pagrindų pagrindas atkurti darbo vietas ir panašiai ir panašiai. Tai taip pat šioje ataskaitoje e, yra pažymima, kad ir vėl yra neįmanoma įvertinti, kokį mastu šitas paramos fondas prisidėjo siekiant ES tikslų informacinių ir iš jų technologijos rytyje, taip pat ir kokią konkrečią naudą atnešė mažom vidutiniam įmonėm. Prieš tai gana ilgai išklausėm socialinio fondo panaudojimo principų. Išvados panašios, nėra informacijos, negalime įvertinti kas buvo padaryta už šitos pinigus kai kuriuose srityse. Ir todėl aš manau, kad mes ateityje tikrai turime susitarti, kad palengvintume savo visų darbą tiek čia komitete, tiek auditorumo, tiek Europos komisijos, kad turime nustatyti ir susitarti dėl tų pagrindinių rodiklių, palyginamųjų rodiklių, kuriuos privalo teikti ES valstybės. Jeigu jos nepatikė, tai tos piniginės lėšos, kurios nebuvo pagristos tinkama dokumentacija, turi būti sugražintas į ES biudžetą. Tačiau šiandieną aš apie ataskaitą labai trumpai noriu paminėti, kad tikrai pritariu visom išvadom, kurios buvo išsakytos ir surašytos auditorumo ataskaitoje. Ir į savo dokumentą galbūt paminėsiu keletą, ką aš esu įtraukęs, pastebėjimus ir konkrečius pasiūlymus Tai yra, kad net 10 iš 30 bendrai finansuojimo auditų projektų būtų buvo įgyvendinti ir be ES finansavimo. Kitaip sakant, mes tiem projektams skiriam bereikalo pinigus. Trys, o net ir trys iš jų prisidėjo dar prieš įmonėje pateikiant parašką dėl bendro finansavimo. Kitaip sakant, jau jie buvo pradėję projektus, kai kurios, kai kurios e, įmonės ir tikrai to finansavimo visiškai nereikėjo. Todėl komisija turėtų užtikrinti, kad teikiant paraišką finansavimo būtų privaloma pateikti samų verslo planą, apie ką kalbėjo ir komisijos narys, ir aiškiai nurodant europinę pridėtinę vertę. Finansavimą atrinkti projektai nebuvo perspektyvus, bet to daugiau nei trečdalis projektų atnešė nedidelę ekonominę naudą. Liktai komisijos atstovė paminėjo, kad mes negalime liktai kištis į projektų e, atrinkimą ir nereikia kištis į tą projektą atrinkimą, bet mes turime nustatyti labai aiškius kriterijus, kurie turi kuriuos turi atitikti kiekvienas projektas, norint gauti europinę paramą, ar tai iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros fondo, ar iš Europos socialinio fondo, ar iš globalizacijos fondo, kaip irgi šiandieną buvo užsiminta. Komisija turi taip pat nustatyti gairės, pagal kurias būtų atrenkama tik didžiausia ekonominė nauda e, mažom ir vidutinėm įmonėm teikiantis projektai, kurie labiausiai prisideda prie elektroninės prekybos plėtojimo ir Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslų pasiekimo. Taip pat komisija jau eilę metų neturi nustačiusi tinkamų projektų įgyvendinimo stebėjimo priemonių, apie ką irgi buvo kalbėta, todėl nėra įmanoma įvertinti, kokiu mastu ES parama prisidėjo prie ES informacinio technologijų tikslų pasiekimo bei kiek apčiopimas naudos suteikė mažom ir vidutiniam įmonėm. Todėl komisija ateitie turi nustatyti aiškį sistemą, supažindinti turbūt ir mūsų komisijos, tai yra parlamento komiteto narius, kad mes ateityje galėtumėm galbūt trumpiau įvertinti kiekvienos valstybės indėlį ir kiekvienos valstybės pažangą šitoje srityje, įsisavinant visų ES piliečių lėšas, kurias mes taip pat pritarėme, pritardami vienos ar kitos ataskaitos patvirtinimui. Ačiū labai. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ačiū daugiau nėra prašančių pasisakyti. Taigi, ar audito rūmų atstovas norėtų ką nors pasakyti, ar komisija norėtų šitą pasakyti? Prašau, Europos komisija. Dėkuoju už komentarus. Galbūt būtų naudinga pasakyti, kad kitam programavimo laikotarpį turime e, žymiai stipresnį ryšį tarp veiksmingumo turėmiamų e, programų ir mokėjimų. Mes labai daug e, dėmesio skiriame rezultatams ir būtent veiklos kokybei. Pagrindiniai tikslai dar nėra pasiekti, todėl mes galės, tokiais atvejais mes galime mm, įvesti finansinės korekcijas. Tai vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti, toliau dėl rezultatų rodiklių. Taip pat turime elgtis atsargiai šiuo atveju, kadangi turime išorės veiksmus kartais, kurie daro savo poveikį, nes, nes rezultatai nėra, neapima vien, nėra susiję vien su investavimu efektyvumu, jie apima ir kitus veiksmus. Ir kaip mes įvedame korekcijas konkretiems projektams, kai mes kalbame tik tai apie rezultatus, tuomet gali mums iškilti sunkumų. Reikia čia elgtis atsargiai ir protingai. Mūsų korekcijos galėtų būti sutelktos į konkrečią valstybę narę, nes valstybė narė yra atsakinga už tai, kad susijėtų rezultatus, kurių mes siekiame tikslingai su veiksmų tinkamumu, kurių imtasi siekiantų tikslų. Dėkoju labai už visus komentarus. Mes tikrai pritarėme, sutinkame su visais komentarais nes būtent e, tokiu būdu mes ir keičiame savo politikos kryptimis ir mes tenksimės labai e, atidžiai ir kruopščiai teikti informaciją Europos parlamentui, e, kas met, o taip pat ir jums prašant dėl naujo laikotarpio. Pradedant nuo rezultatų, kuriuos mes turime apie dabartinį laikotarpį. Ačiū. Labai labai trumpai. Tai tikrai labai ačiū už tuos gerus patikinimus kad ateityje mes gausime šiek tiek aiškesnį informaciją. Taip pat teisingumo dėliai turėtumėt pasakyti, kad ir šito komiteto yra nemažas indėlis, kad jau Europos komisija projektuos tam tikrus reikalavimus valstybėm narėm. Ir trečias mano prašymas - nebijokim. Nebijokim pareikalauti iš valstybės narių tų rodiklių įgyvendinimo ir jeigu jie neįgyvendina, tada jau iš tikrųjų kiekvieną atvejį reikia nagrinėti, dėl ko taip atsitiko, ar tai buvo objektyvus korekcijos e, priežastys ar subjektyvios ir tada taikyti tą visiems priimtiną taisyklę, kad jeigu ne pagal paskirtį piniginės lėšos yra panaudotos, jos turi būti sugražintos į ES biudžetą. Ačiū. Genau. Genau. Iš tiesų taip ir yra, visiškai pritariu. Mes nepakankamai reikalavome, pernelyg švelniai elgiamės. Reikėtų griežtumo. Toliau, ponas Heriks, auditorumai. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau e, padaryti tam tikras pozityves išvadas – Dėl komisijos atstovės jinai pozityviai vertina mūsų patiktas rekomendacijas ir pranešės taip pat atsižvelgia tas rekomendacijas gana teigiamai. Aš galėčiau patvirtinti, kad mes labai rūpestingai ateityje e, vertinsime kitą programavimo laikotarpį, ypač daug dėmesio skirsime į naująjį požiūrį orientuotą į rezultatus. Manau, mes visi sutinkame, kad mums reikia sutelkti dėmesį į rezultatus, ne vien į įdėtas pastangas. Dar vienas dalykas man svarbus, tai ką pasakė Europos komisijos atstovė. Jeigu tikslai nėra pasiekti, tuomet reikia apgalvoti sankcijas. Tai, tai reiškia, mokėjimai turi būti pakoreguoti ir tokiu būdu galėtumėm daryti spaudimą dėl projektų įgyvendinimo, taip pat skatinti geresnę projektų kokybę ir veiksmingesnį lėšų panaudojimą. Ačiū. Pone. Gaila, kad mes negalime išsameu užnagrinėti šios ataskaitos, šio pranešimo. Tai yra pirmas pranešimas šią temą. Tikrai apgalėstauju dėl to, bet mes tikrai išnaudojame visus savo turimus, turimas galimybės. Dėkuoju, einame prie kito darbo tarkės klausimo. Mm, pasižiūrėsiu savo turimus dokumentus e, sektuve. Taigi, žemės ūkio politika yra kitas darbo tvarkės klausimas. Tai yra pieno sektoriaus reformos ateitis. Biudžeto kontrolės komitetas patiekė nuomonę Žemės ūkio komitetui ir e, Petras Salamovo pasisakys. Taip, tai yra nuomonės projektas e, komitetui Žemės ūkio klausimais dėl komisijos ataskaitos, dėl padėties pieno sektoriuje ir taip vadinamojo pieno paketo, pieno dokumentų paketo. Norėčiau sugrįžti prie 2009 metų, kai ES nusprendė laipsniškai atsisakyti pieno kvotų sistemos ES ir pieno produktų teisės aktų rinkinys įsigaliojo nuo 2012 metų. Dabar komisija pateikė ataskaitą birž, praėjusio birželio pabaigoje ir ten buvo atlikta analizė, kaip, kokie yra rezultatai. Savo naunės projektą pirmiausia aš pabrėžiau tą faktą, jog akivaizdu, kad komisijos ataskaita yra visiškai pasenusi kai jinai buvo pristatyta čia parlamente. Žinoma. Įvyko gana sudėtinga situacija praėjusį rudenį pieno sektoriu ir tai iš dalies prisidėjo prie to, kad tas, ta ataskaita jau dabar yra pasenusi. Tačiau komisija iš esmės pozityviai įvertino Europos pieno rinką ir tai visiškai prieštarauja kainų kitimui šiame sektorėje. Žinoma, komisija turbūt negalėjo numatyti to, kas įvyko su sankcijomis ir kontrasankcijomis, tačiau tuo pat, tuo pat metu turiu pasakyti, kad tai tik dar kartą pabrėžia tą faktą, jog didžiausia problema pieno sektoriuje šiuo metu yra kainų kintamumas tai rodo, kad sistema iki šiol nesugebėjo pakankamai prisitaikyti prie to kainų kintamumo. Todėl savo nuomonės projekte aš siūlau įkurti rinkos stebėjimo centrus. Tai yra tikrai sveikintina žingsnis, tačiau reikėtų užtikrinti, kad tai bus veiksminga priemonė, kuri leis gauti tikros informacijos. Ir biudžeto kontrolės komiteto vaidmuo yra užtikrinti, kad jeigu mes kūrėme tokias naujas priemonės, tai bent jau reikėtų užtikrinti, kad pinigai būtų tinkamai panaudoti. Toliau norėčiau pabrėžti dar keletą dalykų šioje nuomonėje. Dėl kainų kintamumo ir sistemos nesugebėjimo iki šiol prisitaikyti <clears throat> prie rinkos trukdžių, mes turime vengti visokiais būnais sukelti dar didesnių trikdžių. Turime laikytis mūsų ankstesnių sprendimų. Kitaip tariant, neturime šiais paskutiniais metais, kada egzistuoja pieno kvotų sistema, mes neturime daryti kokiu nors tolesnių sistemos pakeitimų. Kai komisija parengė vieno dokumentų rinkinį, jinai turėjo galvoje labai bendro pobūdžio tikslus, kurie yra susiję su ryšiu tarp atskirų gamintojo ir maisto sektoriaus. Atrodo, kad pieno dokumentų rinkinyje yra trūkumas konkretesnių tikslų. Nepakankamai yra rodiklių, nepakankamai laiko skirta tų tikslų pasiekimui ir norėčiau, kad komisija patikslintų tuos tikslus ir rodiklius. Ir galiausiai turiu paminėti, Tolesnė ataskata, kurią siūlo komisija, kuri bus parengta 2018 metais, kad per nelik ilgai mums reikia laukti, ypač atsižvelgiant į pastarojo laikotarpio e, pokyčius. Mes norėtumėm, kad anksčiau būtų e, parengta tolesnė ataskaita per dviejus metus tai yra 2017 metais, tai yra praėjusį metam, kaip nebeliks pieno kvotų sistemos. Šios nuomonės projekto pakeitimams laikas pakeiti yra 27 sausio ir mes ketiname balsuoti e, šiame komitete 24 vasario. E, esu pasirengęs atsakyti į klausimus, jeigu tokių būtų. Ačiū. Ja, vielen Dank. Wir haben mal wieder Ačiū. Taip, grafikas numatytas mums kelia problemų, jeigu mes norime kitas priemonės patvirtinti, jeigu tos dabartinės jau yra pasenusios. Taip, pieno rinka yra ilgalaikė problema. Noriu pasveikinti generalinį direktoratą iš Agri generalinį direktoratą ir norėčiau, kad jis pasisakytų šią temą. Prašau. Thank you very much. Uh, dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komitetui už tai, kad parengėte, uh, už tai, kad pateikė, suteikite man galimybę pasisakyti apie pieno dokumentų rinkinį. Taip pat dėkuoju už, už Sarvama nuomonės projektą. Nemanau, kad daug galėčiau pasakyti apie pieno dokumentų rinkinį kaip po tokį. Tai buvo pokytis teisės aktų srityje įvestas 2009 metais. Ir vėliau tai patvirtino ir kiti vėlesni teisės aktų pokyčiai vykdant reformą. Esmė buvo sustiprinti gamintojo vaidmenį maisto grandinėje. Tai yra labai svarbus dalykas, svarbus klausimas, apie kurį šiandien kalbame. Keičiasi sąlygos pieno rinkoje, kainos krenta ir aš visiškai pritariu pranešėjo nuomoniai, kad mes turime kažką daryti ES lygių, siekiant sustiprinti gamintojo poziciją, kad jam būtų lengviau, gamintojo ar įmonė būtų lengviau gauti, e, tinkamai sudalyvauti toje maisto grandinėje pieno sektorė. Ir jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, situacija yra, yra labai aiškus pavyzdys tokios susiklošiusios padėties. Ataskaita praeisiais metais birželio mėnesį yra parengta. Joje yra informacijos 2013 metų kovo mėnesio, atsiprašau, 14 metų kovo mėnesio ir tikrai jau, jau ta informacija yra pasenusi, yra metų senumo ir dėl to aš pritariu pranešėjui. Dabar rinkos situacija tikrai labai skiriasi nuo tos, kuri buvo 14 metų kovo mėnesį ir apie tai pasakyta nuomonės projekte. Taip pat dėl veiksmų, kurių ėmėsi gamintų organizacijos ir valstybės narės, tai taip pat yra tarsi kintantis taikinys. Ten yra daug e, nuolatinių pokyčių. Dėl to reikia nuolatos teikti naujausią informaciją, kokia yra padėtis sektoriuje. Norėčiau pasakyti keletą žodžių apie padėtį rinkoje. Nuomonės projekte nemažai e, vietos skirta tam, ką mes matėme nuo praeisio metų vasaros, tai yra du dalykai iš esmės. Tai yra e, tiekimas yra pernelyg didelis visa, visoje rinkos, visoje pasaulio rinkoje, iš Kinijos, iš Azijos pieno rinka. E, taip pat tai, tą poveikį sustiprino Rusijos embargas. Mes laikomės nuomonės komisijoje, kad Rusijos embargas iš tiesų e, nebuvo tas paskatinantis veiksnys, kad kainos krista, tendenciją buvo galima išvelgti ir anksčiau. Reikia pasižiūrėti, kokia bus ateitis pieno rinkos visame pasaulyje ir Europos e, Sąjungos e, pieno sektorius tikrai yra ne, gana neblogoje padėtyje. Mes esame gana konkurencingi pasaulyje ir perspektyvos tikrai yra geros. Ir pasaulio bankas kitos tarptautinės institucijos e, labai teigiamai vertina ES padėtį. Tai reiškia, jog kitose pasaulio sektoriuose perkamoji galia pieno produktams tikrai didės. Nemažai įmonių, gamintojų, kurios priemė tą pasiūlymą, kuris yra ES teisės e, E, rinkiniuose. Ar mes to patenkinti? Ne, turėtų būti daugiau tokių įmonių. Ir mes tikrai labai skatiname visomis turimomis priemonėmis tai, kad verslas pasinaudotų galimybėmis, nes tai sustiprina dėrybinę poziciją verslo. Kai rinko pozicija buvo gera, kai kainos buvo labai aukštos, viskas buvo gerai. Tai buvo tikrai rekordinės kainos prieš metus pasaulio lygių. Ir tai nebuvo tikrai didelės paskatos gamintojams. Dabar, kai kainos yra mažesnės, gamintojai gali jau dabar gailėtis, kad nepradėjo naudotis tomis galimybės, kurios numatytos teisės aktuose. Bet kaip tame būtų, jie gali, jie gali rinktis, jie turi rinktis, mes negalime jų verstis, versti kažką daryti. E, gamintojai, gamintojų organizacijos turi pačios rinktis, kaip elgtis toliau. Mes turime nuostatas, e, e, teisės aktuose pieno e, produktams, taip pat ir e, grūdiniams kultūrams, mėsos produktams. Ir dabar labai trumpai, pirmininkė, norėčiau pasisakyti apie nuomonės projektą. Taip, reikia pažangos, reikėjo siekti. Kol kas rezultatai yra gana nuvilintis. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad mes turime bet kokiomis aplinkybėmis ypač dabar, kai situacija yra blogesnė, neturime bejoti tų sprendimų, primtų sprendimų e, naudingumu. Po daugiau nei 35 metų e, programos yra vykdomos, e, politikos kryptis yra gyvendinama. Aš pritariu pranešėjau, kad mes nebeturime toliau uh, Mm, gaišti laiko ir turėti nepagristų vilčių, mes turime įvertinti praėjusių dešimtų metų sąlygas, kiek, kiek beliko e, pieno kvotai galioti. Nauja priemonė, kurią mes, įgyven, kurią mes pasiūlėme pieno rinką, yra tikrai gera. Mes gauname naujausią informaciją apie pieno kainas ne tik iš valstybių narių e, administracijų, bet ir iš e, gamintojų e, asociacijų. Gauname iš tų organizacijų informaciją ir tai leidžia mums matyti bendrą vaizdą, kokie kryptimi mes judame. Kritinę pastabą norėčiau pasakyti dėl pranešėjo pastabų, kad nepakankamai mes ėmėmės priemonių prieš Rusijos embargą. Mes laikomėmės nuomonės, kad bendros rinkos, or, bendras rinkos organizavimas turi reikiamas priemonės ir mes tinkamai sureagavome Rusijos embargą nuo rūpiučio mėnesio, priėmėm deleguotųjų aktų nemažai, nemažai priemonių skirta pieno e, produkcijai Suomijoje, trijose Baltijos šalise. Taigi negaliu pritarti tokiam neigiamam interpretavimui tų priemonių šioje nuomonėje. Žinoma, galiausiai mes turime atsakyti į vieną iš pagrindinių klausimų, ar turime pakankamai pinigų. Iš tiesų, turime mažiau pinigų rinkai remti ES lygių biudžetas, kurį turi komisija, kad galėtų imti specialiųjų priemonių, jeigu bus didesnis kainų kintamumas, tu, tu, ta, tos lėšos, tas biudžetas yra labai ribotas. Čia reiktų kalbėti apie krizių rezervą. 2014 metais iki šiol mes pakankamai gerai tvarkėmės su situacija. Tai tiek, dėkuoju uždėmesi. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt mal eine Frage zu Punkt 12. Dėkuoju. Aš norėčiau paklausti Dėl tos rekomendacijos, kurios, kad subsidijos turėtų būti paliktos mažiau palankiems regionams. Ką reiškia 12 pastraipa? Ar tam turėtų būti skirtos specialios programos, Petrai? Na, aš nenoriu pasakyti, kad mums reikia naujų programų ar naujų pinigų. greičiau turiuomenyje poreikia atkreipti dėmesį į dabartinės priemonės, dabartinės instrumentus, kuriuos turime pagal BŽUP. Tai ką tai reikštų? Tai reiškia, kad šios nuorodos yra nuorodos į dabar egzistuojančias galimybės Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje kiekviena valstybė narė e, turi teisę į susietąją paramą ir kaimo plėtros programas. Didžioji dauguma paramos ateina per tiesioginės išmokas, o tiesioginių išmokų sistemoje valstybės narės gali numatyti papildomas lėšas konkrečiai, mil, konkrečiai pienui. E, pagal tą septynerių metų voką, jeigu jie gali įrodyti, kad tam sektoriui kyla sunkumų. Negaliu jums tiksliai pasakyti, kiek lėšų tai sudarytų, bet aš dvišalių pagrindų galiu pateikti visus šios skaičius. Ir taip pat e, valstybės narės praneša apie savanoriškas e, paramos sistemas O kaimo plėtros programos, vėlgi, kiekviena valstybė narė gauna tam tikrą voką ir e, jos turi įvairių galimybių, kaip konkrečiai paremti mažiau palankės e, vietovės ir taip pat pieno sektorių tose vietovėse. Tačiau dėl viso to jau buvo susitarta, tai įtraukta į daugiametę finansinę programą iki 2020 metų. Dėkoju, ponia Kalimbach. Labai atsiprašau, kad vėlavau, tačiau aplinkos komitete reikėjo balsuoti. Kai dėl nepalankių ūkininkauti regionų, jūs minėjote 12 pastraipą, ji turi likti. Mums reikia kokio nors testinio reglamento, kad būtų galima reglamentuoti pieno, prieky, pieno gamybą ir kitose regionuose. Mes e, surenksime atskirą renginį apie pieno kvotas nuo 2015 metų Mes norime, kad ir toliau būtų gaminami pieno produktai, nenorime, kad šis sektorius žlugtų. Taigi pagrindinis klausimas yra tai, kaip paskirstysime dabartinės lėšas. Čia niekas nekalba apie naujas lėšas. yra 10, ar tai būtų 10 milijonų naudos gavėjų ar 90, aš nežinau. Aš žinau, kiek pinigų yra skirta, kiek mažai pinigų yra e, da, išdalėma tiek daug žmonių, bet kuriuo atveju. Dabar nepradėkime čia ginčytis apie žemės ūkio reikalus ir susitelkime į savo kompetencijas. Aš visiškai neišmanau apie žemės ūkio reikalus ir nemanau ir, ir, ir neketinu į juos kištis. Taigi ir pagal savo kompetenciją turime daug ką, daug, daug ką nuveikti, taigi nepradėkime kištis į kito komiteto kompetencijas. Norėčiau palinkėti visokio pasiekmės pieno gamintojams Alpėse, tačiau jeigu pagalvosime, kaip tie pinigai ateina, kaip jie yra paskirstomi, tai iš tikrųjų keista, kad sistemos yra tokios nesažiningos. Čekijoje 0,1 procento naudos gavėjų gauna 23 procentus pinigų, o 2 procentai gauna 30 procentų žmonės, kurie dirba BŽUP srityje, iš tikrųjų turi daug padirbėti. Taip prašom, dirbkite savo darbą. Na, mes turėjome progą pasireikšti, kai kūrėme naują BŽUP ir jūsų frakcijos atstovai taip pat norėjo, kurie nesutiko su tom maksimaliom ribom, kaip kad mes kairieji šiame parlamente. Petri, prašom išvadą pateikti. Aš šimtų procentų sutinku su jumis dėl šio komiteto kompetencijos ribų ir todėl dar sykį viską išversiu į biudžeto kontrolės kalbą. Kalbu tegul norėčiau pasakyti, kad Ar jums netrodo keista, kad mes šias lėšas skirstome daug, tiek daug ūkininkų ir, ir, ir paskui domimės, ar tie pinigai tinkamai panaudojami? Norėčiau pasakyti štai ką. Su šiais pinigais mes padedame išsilaikyti Europos Sąjungai. Taigi manau, kad šie pinigai išleidžiami ne veltui. Jeigu mes mm, leisime ūkininkams ir toliau auginti savo karves, tai viskas bus gerai. Labai sunku išmatuoti tą, kiek prarastume, jeigu nebūtų BŽUP ir, ir, ir antrojo ramščio ir, ir kaimo plėtros programų tai čia susisieja Žemės ūkio ir mūsų komiteto kompetencijos. Mm, ši nuomonė renkta biudžeto kontrolės komitete man primena ir Žemės ūkio komiteto nuomonę, bet e, kodėlgi nepalikus šios sąsajos? Dėkoju. Fällt mir wieder der alte Satz von Mao ein, von den Landwirten lernen heißt Siegen lernen. So, der war zwar ein bisschen anders, aber ich muss schon sagen. Aš prisimenu, kad kažkas pasakė, jeigu pasimokytume iš ūkininkų, išmoktume laimėti. Man atrodo, iš tikrųjų, čia kai ko galėtume pasimokyti. Džiaugiuosi girdėdama jūsų pažadą, kad situacija pagerės. Taigi posėdis baigtas, rytoj susitiksime 9 val. ir bus klausimai su komisarė Georgieva. Dabar gražus visiems vakarų.